Good afternoon, ladies and gentlemen. Sveiki, ponės ir ponai, sveikinu visus. Jūs e, visi esat gavę darbo tvarkę. Ar turite kokiu nors pastabų dėl darbo tvarkės? Nematau. Jūs turite ką pasakyti, ne? Pone Gresler, aš suprantu, jūs irgi neturite jokių pastabų. Todėl laikome, kad darbo tvarkė patvirtinta, bet norėčiau pateikti Jums kai kurių pasiūlymų. 18 val. mes turėjome renkti koordinatorių posėdį, tačiau susitikimą turėsime E, tęsime sustikimą mūsų dėl finansinio reglamento tiems, kam įdomu. E, šeštą valandą, kam rūpi finansinis reglamentas, galėsite jame dalyvauti. Aš nemanau, kad tai būtų uždaras posėdis, uždara dalis. E, Pone Greslė vadovaus darbo grupiai užsimančia šiuo klausimu. Taip pat man noris sužinoti, E, jūsų nuomonė dėl balsavimo per kitą plenarinę sesiją dėl e, biudžeto vykdymo patvirtinimo tarybai. Norėjau paklausti, ar reikėtų tolesnės diskusijos šiuo klausimu. Jeigu taip yra, tai galėtume 11 val. rytoj numatyti šį klausimą ir galėtume paprašyti tarybos atstovų atvykti ir dar kartą pristatyti tarybos požiūrį, o tada jūs galėtumėte išsakyti savo nuomonę. Jeigu taip ir yra, tai siūlyčiau pakoreguoti atitinkamai darbo tvarkę, kad rytoj 11 val. galėtume svarstyti papildomą klausimą biudžeto vykdymo patvirtinimas taryba. Nežinau, ar kas nors iš tarybos ateis, bet paprašysime, kad ateitų ir apgintų tarybos poziciją. Jeigu sutinkate su, tai taip ir uh, dirbsime tiek dėl darbo tvarkės Toliau pirmininko pareiškimai. Matote, e, kiek kalbų, į kiek kalbų yra verčiama. Leidinyje tai atsispindi, tačiau turiu e, apgailestavimas pasakyti, kad rumunų kalbos vertėjų nėra, nes jie visi vertėjai, kurie buvo paskirti šį posėdį, susirgo. Uh, Taigi, tie, kas norėjo klausytis vertimo į rumūnų kalbą, turės klausyti kitos kalbos. Posėdis transliuojamas intranetu. E, Europa, bet ne visas pasaulis gal girdi, jūs taigi atsargiai kalbėkite. Ir manau, kad jau viską pasakiau. Galime tokiu būdu perėti prie trečiojo darbo tarkės punkto. Biudžeto vykdymas, e, jo patvirtinimas 2010 metai. Suteiksiu žodį Kristofui Fielneriui, kuris yra pranešėjęs šiuo klausimu. Skirsnis yra komisija. Labai ačiū. Buvo malonu susipažinti su pranešimu, bet kai visuomet, kai žiūrime į tokius dokumentus, E, kyla klausimas, ar matome daugiau faktų, ar daugiau faktų yra nuslėpta. Taigi kitas dalykas, kaip e, ką pasirenki susumuoti ir kaip yra su tuo, ką, ką pasirenki nuslėpti arba ko neparodai. Manau, kad visi turėjo galimybę perskaityti ataskaitą komisijos, apie kurią kalbu, mm, ir pasidaryti savo išvadas, bet būtų labai įdomu išklausyti komisijos, koks yra jos požiūris, ir būtų labai įdomu uh, sužinoti, ką pasirinko komisija e, neparodyti ir tada komiteto nariai galėtų pateikti klausimus apie tai. Gal komisija ir suteikime žodį kad išgirstume daugiau. Gerai, tuomet suteiksiu žodį komisijos nariui, ponui Šemetai. Thank you, Mr. Chairman, honorable members. Dėkoju pirmininkė, gerbiami nariai, ponios ir ponai, man labai malonu Jums pristatyti ataskaitą apie valdymo pasiekimus dešimtaisiais metais. Dėl metinės ataskaitos e, dėl audito už praeitus metus. Kol kas mes negalėjome laiku jos atsiųsti kadangi, ir surenkti išsamios diskusijos, kadangi pritrūko laiko. E, aš e, mielai aptarsiu šią ataskaitą su jumis gruodžio mėnesį, kai atvyksiu atsiskaityti. E, ataskaita apie valdymo pasiekimus yra svarbus atskait, e, atskaitomybės instrumentas priemonė, nes tai e, susijęs su išteklių valdymu, su tikslų pasiekimu. Taip pat ataskaitoje kalbama apie pažangą siekiant pagerinti valdymą ir vidaus kontrolę. Ataskaitoje kalbama apie patikinimus, kuriuos gavome iš įvairių tarnybų e, apie jų veiklą, tai yra ataskaitos apie jų veiklą ir žiūrime į problemas visos metinės veikos, veiklos ataskaitos perdodamos parlamentui, tarybai ir audito rūmoms. Taip pat e, yra paskeltos ataskaitos Europą interneto puslapyje ir yra numatyta yra e, ataskaitoje parodęs adresas svetainės. Ir mm, e, reikia pasakyti, kad e, buvo padaryta 17 išlygų 10 metais lyginant su 2019 ir 15 buvo atkelta iš praeitų metų. Pirmiausia, paminėsiu išlygą susijusią su klimato direktoratu taip pat su um, kibernetiniu išpoliu um, Europos emisijų um, prekybos sistemos požiūriu 11 uh, metų sausio mėnesį. Taip pat yra, rezervacijos išlygos yra susijęs su uh, švietimo kultūros vykdomąją agentūrą dėl kultūros programų ir jaunimo programos vykdymo uh, klaidomis. 25 procentai išlygų tikimės, e, kurios buvo suformuotais praeitais metais, bus panaikintos pagerinus mūsų veiklą. Išlikų panaikinimas neturėtų būti suprantamas, kad mes e, kažkaip tai sieksime sumenkinti kokybę savo valdymo sistemose. E, jeigu panaikinama išlaida, tai metinė veiklos ataskaita E, parodo, kaip yra išspręsta veiksmingai problema. Daugeliu atveju tai yra susijęs su konkrečia informacija, kuri atspindi, kad klaidų lygis labai žymiai sumažėjo arba kad e, labai gerai sustiprintos kontrolės sistemos. E, išlygas ir su jomis susijusios problemas labai rimtai analizuojame politinių lygmenių. Mes paskelbėme apibendrintą ataskaitą ir joje kalbam apie tai, kaip mes dirbame. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tris mūsų veiklos kryptis. Pirmiausia, e, atsakomybė, kuri tenka valstybėms narėms, užtikrinant veiksmingą ES lėšų valdymą pagal e, bendrai valdymą. Kadangi didėja mm, prievalių, daugie prievalių pagal Lisabono sutartį, tai komisija ragina valstybės narės stiprinti valdymo ir kontrolės sistemas ir pirmiausia, pirmojo, pirmojo lygio valdymo patikras e, prieš patvirtinant e, prašymus dėl išmokėjimo ir siunčiant juos komisijai. 2010 metais mes sustabdėme mokėjimo procedūras iš viso 2,4 milijardam eurų ir e, sustabdymos procedūros iškart, kai e, nustatomi rimti pažeidimai e, valdymo ir kontrolės sistemose. Mes ir toliau griežtai vykdysime savo prižiūrėtojo vaidmenį ir prašysime valstybių narių spręsti problemas valdymo ir kontrolės sistemose, taip pat taikydami sistemiškai ir savalaikiškai mokėjimų nutraukimą ir dėkdami finansinius nurodymus, e, kai to reikės. Komisija pateikė pasiūlymus dėl metinių e, valdymo deklaracijų, dėl visų išlaidų ir bendrojo valdymo, kai peržiūrėtas buvo finansinis reglamentas ir tai yra esminis dalykas susijęs su valstybių narių atskaitomybė pagal Lisabono sutartį. Aš kviečiu parlamentą paremti šį pasiūlymą ir valstybės narės turėtų tikėtis, e, kad joms reikės naudotis šią patikinimų deklaraciją. Toliau komisija pripažįsta, kiek e, sunkumų kelia sudėtingos taisyklės naudos gavėjams. Jau pateikti pasiūlymai supaprastinti taisyklės dotacijų sistemoms E, peržiūrint finans, finansinį reglamentą ir dabar komisija siekia toliau paprastinti taisyklės e, per teisėkurą skirtą atskiriems sektoriams. Mes jau esame pateikę e, pasiūlymų peržiūrint finansinį reglamentą, kaip sumažinti skolų lygį keičiant dotacijų skirimo sistemą. Pavyzdžiui, e, siekėme dažniau, e, kad būtų dažniau, užtikrinti, kad būtų dažniau taikoma vienkartinių išmokų e, sistema. Taip pat siūlome pagerinti valdymą mokslinio tyrimų srityje. Praeitą savaitę komisija pateikė pasiūlymus struktūriniams veiksmams ir sanglaudos politikai po 2013 metų. Pasiūlymai E, numato daug supaprastinimo elementų ir e, vieną reglamentą su bendromis taisyklėmis visiems struktūriniams fondams e, - kaimo plėtra, plėtros fondui, žuvininkystės fondui. Toliau galima sumažinti klaidų lygį patobulinant viešųjų pirkimų taisyklės. Žalioji knyga dėl ES naujų, naujų taisyklių yra pateikta ir numatyti įvairūs aspektai, e, kaip vykdyti teisėkuros sistemą ir užtikrinti, kad iš sutarčių viešųjų pirkimų gautos lėšos būtų kaip geriau panaudojamos. E, ekonominis vertinimas e, jo gernimas ir e, dabartinių taisyklių e, įvertinimas. E, po žaliosios knygos paskelbimo mes konsultuosimės viešai su suinteresuotais asmenimis ir sieksime toliau supaprastinti taisyklės. Paskui bus pateiktas teisėjai, kurios pasiūlymas iki 2011 metų pabaigos. Komisija ragina kitas institucijas ir valstybės narės e, diskutuoti dėl kitos daugiametės e, finansų programos, atsižvelgiant į poreikį patobulinti finansavimo sistemas, pagerinti valdymo ir kontrolės sistemas, kad būtų sustiprintas jų veiksmingumas ir užtikrinta, kad ES išlaidų kontrolė būtų veiksminga, proporcinga ir e, ganėtinai taupi. E, paskutinė biudžeto tvirtinimo, tvirtinimo procedūra pas parodė, kad reikia daug ką padaryti, užtikrinant bendrąjį valdymą. Komisija šiandieną e, siekia paspausti valstybės narės, kurios neįdėgė pakankamos kontrolės priežios sistemų tam, kad užtikrintų e, gerą ES lėšų finansinį valdymą komisija yra mm, praeitą savaitę e, pateikusi pasiūlymus dėl sanglaudos paketo ir e, siūloma taikyti grinasias finansinės korekcijas, jeigu valstybėse narėse jų sistemose bus nustatyti rimti trūkumai. trūkumai. Ir E, lėšų gautų iš finansinės korekcijos negalima naudoti kitiems projektams, jos turi grįžti į ES biudžetą ir jos turi būti išskaičiuotos iš finansavimo bendro voko, kuris skiriamas valstybėms narims. Aš E, noriu pasakyti, kad e, pateikiau konkrečių pasiūlymų eilę, kurie skirti valdymui pagerinti. Taip pat jie skirti papildyti pastangoms, kurios pastaraisiais metais buvo pritaikytos, kad mes pagerintume ES lėšų valdymą ir kurios iš jų jau davė rezultatų. E, mes matome, kad mažėja klaidų lygis. Pernai pirmą kartą audito rūmai numatė, kad e, tikriausiai tarp 2 ir 5 procentų buvo klaidų lygis ir taip pat, kad pagerėjo e, metinių veiklos ataskaitų kokybė. Veiksmai, kurie numatyti apibendintoje mūsų ataskaitoje, yra įgyventami komisijos e, E, tarnybų per dabartinį programavimo laikotarpį ir taip pat e, jos e, tampa konkrečiomis teisėkuros priemonėmis, o jos atsispindės kitoje daugiametinėje finansų programoje. Aš tikiuosi, kad jūs paremsite mūsų naują požiūrį ir kad jūs įsigilinsite į konkrečias priemonės, kurias pateiksime, kai vyks dėrybos su taryba. Dabar tarsiu keletą žodžių apie vidaus auditą. Jūs gavote atitinkamą medžiagą ir aš esu um, pasirengęs su jumis kalbėti apie šį klausimą. Uh, vėliau tai yra 2010 metais atlikto vidaus audito ataskaita apie biudžeto vykdymą. E, rekomendacijos yra pateiktos, e, buvo anksčiau pateiktos rekomendacijos ir e, taip pat imtasi veiksmų. Audituotos tarnybos sutinka su padarytomis pastabomis ir siekia pagerinti padėtį per metus. Mes atlikome vidaus audito tarnybų apklausą ir rezultatai rodo, kad sistemos, kurios jau dabar veikia dešimt metų, e, yra gana brandžios tarnybos. Komisija e, sveikina, kad imtasi daugiau strateginio planavimo ir šiaip stiprinami vidaus audito pajėgumai. E, dėl vidaus audito padarytos tokios išvados. Kartais valdymo principų pusrityje trūkdavo aiškių nurodymų, kaip kovoti su e, sukčiavimu e, ir e, panašiamis problemomis. E, komisija pateiks e, kovos su sukčiavimu atnaujantą strategiją. E, taip pat e, komisija stebės, kaip bus įgyvendami e, kiti įgyvendamos kitos rekomendacijos. Buvo anksčiau numatytos problemos strateginio planavimo srityje ir buvo rekomenduota sudaryti audito planus, kurie truktų ilgiau nei vienerius metus, e, kurie leistų geriau koordinuoti veiklą tarp skirtingų direktoratų. E, dėl e, mokėjimų buvo E, nustatyti trūkumai, e, tikrinant atliktus mokėjimus ir e, taip pat buvo nustatyta, kad komisija ne visuomet laikėsi taisyklių. Yra pateikti veiksmų planai, kurie skirti audito rūmų pastaboms patenkinti problemams išspręsti komisija patvirtino komunikatą dėl strategijos kovai su sukčiavimu, kuri visiškai atitinka pateiktas rekomendacijas. Šis komunikatas siekia pagerinti komisijos tarnybų strategiją, siekiant kovoti su sukčiavimu, padidinti ES finansinius gebėjimus ir taip pat atlikti kitus veiksmus, tokius kaip Europos komisijos kovos su sukčiavimu tarnybos veikla ir kitus veiksmus. Kalbant apie informacinės technologijas, komisija yra įsitikinusi, kad naujoji IT valdysenos struktūra e, kuri pradėta įgyvendinti 2011 metais, veikia ir komisija yra įsitikinusi, kad dėl to bus galima apskritai sumažinti panašių informacinių technologijų sistemų e, mechanizmus ir dėl to pasiekti tam tikro taupimo. Komisija taip pat atliks papildomus e, auditus valstybėse narėse tam, kad būtų patikrinta jų veikla e, struktūrinių fondų įsisavinimo srityje, tam, kad vėliau Europos komisija galėtų sukurti atitinkamas auditorių kontrolės sistemas. Buvo įgyvendinti įgyvendintos įvairios veiksmų programos tose srityse, kur buvo nustatyta didžiausia sukčiavimo rizika. Komisija taip pat ėmėsi veiksmų, siekdama užkirsti kelią mokėjimų vėlavimams ir įvesti kitas kontrolės sistemas. Taip pat mes bendradarbiavome su Europos ombudsmenu. Į visą tai buvo tinkamai atsižvelgta siekiant priimti sprendimą dėl priemonių, kurių reikėtų imtis tam, kad būtų e, e, imtasi veiksmų tose srityse, kur buvo nustatyta didžiausia rizika. E, tokie veiksmai užtruko daugiau negu kad šešis mėnesius. Audito pažangos komitetas nuolat teikia e, informaciją tarnyboms e, tam, kad būtų galima tinkamai gyvendinti rekomendacijas ir taip pat teikia informaciją e, tiek komisijos nariui, tiek ir visai komisijai. Komisija taip pat e, džiaugiasi galėdama pranešti apie teigiamą pažangą padarytą bendro įgyvendinimo srityje. Dėkuoju Jums uždėmesį ir laukiu mūsų tolesnės diskusijos. Ačiū. Much, Labai ačiū komisijos nariui. Ar būtų norinčių užduoti klausimus? Tiek komisijos nariui, tiek ir pranešėjui. Pranešėjau, ar jūs norėtumėte pirmasis pasisakyti? Vyriausiasis komiteto narys, prašom. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū už gerą pranešimą, komisarė šiame metą. Norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Na, norėčiau kai kuriuose aspektuose žengti šiek tiek giliau. Aš skaičiau šią apibendrinančią apibendrinimo ataskaitą ir norėčiau pasakyti, kad ši apibendrinimo ataskaita taip pat kelia keletą klausimų. Ir ateityje mums būtų labai vertinga išgirsti atsakymus tam, kad geriau galėtume įvykdyti biudžetą. Paskaitas ataskaitą Man įdomiausias dalykas buvo susijęs su vidaus audito skyriumi. Tai jau buvo minėta. Ir pirmiausia, pastebėjau, kad komisijos vidaus audito tarnyba pirmą kartą šiais metais, gegužės mėnesį, pateikė vidaus audito ataskaitą. Žinoma, ši tarnyba yra labai svarbi, jie veikia labai svarbų darbą ir norėčiau išgirsti, kokiagi būtų papildoma uh, vertė. To jau buvo patikta tokia dar viena apibendrinimo ataskaita. Ir norėčiau išgirsti taip pat, koks mastas yra šios ataskaitos. Ar visą tai baigėsi tik komisijos lygyje, ar taip pat apima ir valstybės narės? Kokiagi buvo bendra nuostata ir koks buvo bendras e, sprendimas, bendroji išvada? Ar planuojama ir toliau tęsti darbą? kuomet mes jau turime tokią naują apibendrinančią ataskaitą apie auditą. Taip pat norėčiau pakalbėti apie tam tikrus posakius, kuriuos jūs vartojate kalbėdamas apie šią ataskaitą. Tai taip pat yra gana įdomu. Pavyzdžiui, ketvirtame puslapyje, vidaus audito ataskaitoje, matome, kad komisija mano, jog, cituoju, 2010 metais komisija uh, įgyvendino valdysenos e, vidaus kontrolės procedūras tam, kad būtų galima pasižiūrėti, kaip yra pasiekti jos finansiniai tikslai, išskyrus tam tikras finansinės valdysenos sritis, e, dėl kurių generaliniai direktoriai išreiškė išlygas ir kuriuose reikėtų atsižvelgti į tam tikras padarytas pastabas. Na, skaitydamas šią vietą, Na, man kyla toksai įdomus pastebėjimas. Matome, kad čia yra tokia nauja apibendrinančioji ataskaita, nuomonė, tačiau ji nėra vieša. Taigi mums yra labai svarbu sužinoti, kokios buvo tos išreikštos pastabos. Ar tai yra pastabos, kurios yra surašytos popieriuje ir ar jos yra susijusios su tam tikrais sandoriais. Na, kokiegi buvo pagrindinė žinia iš vidaus audito tarnybų. Mums yra labai svarbu sužinoti, ar yra tokia tikra rizika valdymo srityje. Čia yra tik pasakyta, jog buvo padarytos tam tikros pastabos, o man įdomu sužinoti, kokios konkrečiai tos pastabos buvo. Antra, Norėčiau perėti prie išlygų klausimo. Kaip komisaras teisingai paminėjo, 2009 buvo 20 tokių išlygų, jų skaičius sumažėjo, 2010 buvo jau tik tai 17, e, tačiau 15 iš jų tikriausiai buvo perkeltos iš ankstesnių metų. Na, komisaras, aišku, tinkamai visą tai supranta, tačiau įsivaizduoju, jog yra tam tikros sritys, kurios priklauso kiekvienam atskiram komisijos nariui ir norėčiau žinoti, kokiusgi yra priemonės, kurių gali imtis atskiras komisijos narys tam, kad būtų imtasi tam tikrų gyventinančių veiksmų. Tam, kad tokios išlygos nebesikartotų metai iš metų, nes dėl to gali kilti problemų ir galbūt vidaus e, audito tarnybos taip pat galėtų turėti nuomonę, kokiu priemonių galėtų imtis atskiri komisijos nariai, būtent tose srityse, kurios jiems priklauso ir už kurias jie yra atsakingi. Dar kitas pastebėjimas dėl finansinės korekcijos. Perskaitęs dokumentą, nes ne visai supratau, aš pamėginau palyginti šią apibendrinimo ataskaitą su sąskaitomis Ir vienas dalykas buvo man sunkiai suprantamas. Apibendrinimo ataskaitoje buvo pasakyta, kad 97 procentai sutartų finansinių korekcijų sanglaudai buvo įgyvendinta iki 2010 metų pabaigos, tačiau vėliau metinėse ataskaitose sakoma, jog buvo 2010 buvo įgyvendintos finansinės korekcijos Ir iki 2010 metų pabaigos, nuo 2006 jau buvo tik 58 procentai. Na, aš nesuprantu to, nes apibendrinimo ataskaitoje komisija teigia, kad korekcijos e, buvo įgyvendintos 97 procentais, o vėliau metinėse ataskaitose teigiama, jog šis procentas jau buvo 58 procentai. Na, man sunku tai suprasti. Ir paskutinis pastebėjimas, kalbant apie e, sanglaudą, Mes apie tai, žinoma, dar diskutuosime daugeliu atveju, kalbant apie klaidų lygį. Tačiau čia galime matyti, kad sągaldos politikoje, politikos srityje labai smarkiai padaugėjo klaidų, ypač kalbant apie neteisingų mokėjimų lygį. Taigi, apibendrinimo ataskaitoje komisija labai atvirai apie tai sako, tai yra sveikintinas dalykas. Žinoma, mes tai aptarsime su kompetentingu komisijos nažiu vėliau, kalbėdami apie biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrą. Tačiau dabar šiuo metu būtų įdomu išgirsti iš komisijos šiemetos nuomonę, kodėl generaliniam regionų komitetui taip sunku uh, teisingai vykdyti procedūrą. Nors tai yra akivaizdžiai paminėta apibendrinimo ataskaitoje. Na ir dar vienas pastebėjimas. Pradžioje labai, pasakyta, jog labai svarbu perskaityti šį dokumentą. Tai yra apibendrinančioji ataskaita. Jis susintetina tikrai daugybę informacijos. Ir tai yra būtent vadovybės lygmens pateikta informacija. Labai gerai, kad mes turime tokią vadovų pateik, pateiktą informaciją, tačiau būtų taip pat labai gerai, jeigu mes galėtume turėti ir antrą nuomonę. Mums tikrai būtų labai vertinga, jeigu kažkas kitas dirbantis daugiau mažiau ties ta pačia, su ta pačia sritimi, pavyzdžiui, kaip kad teismas, uh, galėtų pateikti savo požiūrį. Mums būtų labai naudinga išgirsti, pavyzdžiui, teismo nuomonę. Ar tai yra auditorumų nuomonė. Kalbant apie valdymo būklę. Galbūt čia vadovybė siekia kai ką nuslėpti, o ne atskleisti. Taigi būtų naudinga, jeigu auditorumai galėtų pateikti antrąją nuomonę per kitą savaitę pateikiamą pranešimą. Tame pranešime būtų galima įtraukti. Na, atsiprašau, sako kalbėtojas, kad aš labiau mastau švediškai ir kartais užmirštu angliškus žodžius. Taigi, būtų tikrai įdomu pamatyti audito rūmų pateiktą atskirą tos pačios ryties įvertinimą. Ir galėtume pamatyti, ar tai yra tikra informacija, ar matome tikrą atskleidžiamą vaizdą, ar yra bandoma kažką nuslėpti. Ir tokiu būdu mums būtų galima lengviau tai įvertinti. Taigi tokie būtų mano bendri pastebėjimai. Aš tikiuosi, jo komisijai pavyko juos užsirašyti, nors galbūt kartais aš kalbėjau šiek tiek padrikai. Dėkoju. This... Ačiū diskusijos pabaigoje paprašysiu audito rūmų atstovo pateikti e, savo pastebėjimus. Na, o dabar suteikiu žodį ponui Cecimatsakės, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė iš savo pusės, kaip Kristofo Fielnerio pirmtakas, aš norėčiau išreikšti didžiausius linkėjimus komisarų ir padėkoti už atvirus ir sąžininkų žodžius. Kai skaitai šitą dokumentą, matai, kad e, daugelis reikalavimų, kuriuos parlamentas kėlė praėjusiais metais, buvo iš tiesų įvykdyti, ypač pasižiūrėjus į tai, e, kiek e, mokėjimų buvo nutraukta tai e, matosi, kad šita priemonė e, pakankamai gerai gyvendinimą, tai, tai aišku reiškia, kad pablogėja valstybių narių kažkokie statistiniai duomenys, bet tai rodo, kad komisija galų gale ėmėsi kažkokių veiksmų, tai aš norėčiau labai padėkoti komisarui už tai ir e, pasveikinti jį su tuo ir norėsiu, kad jūs, norėčiau, kad jūs ir testumėte tokią veiklą. Aišku, kai kurios valstybės narės, aišku, tam priešinasi, vėl norėčiau jūsų paklausti, ar valstybės narės dėl šitų naujų priemonių, kurias jūs taikote, E, labiau yra e, linkę atsisakyti bendradarbiauti ar kaip tik yra linkę konstruktyviai bendradarbiauti. E, pristatydamas šitą naują priemonę, jūs sakėte, kad 2,7 milijardai eurų buvo neišmokėti, tai iš tiesų yra labai didelis skaičius ir tai yra tikrai sėkmė. Ir taip pat tos naujos kontrolės sistemos ir, ir aiškus jų įvertinimas, ką darote jūs, o mes reikalavome kaip parlamentas to iš jūsų e, ir jūs tą dabar vykdote, tai rodo, kad regionų politikos rytyje 12 valstybių narių turi sudėtingų e, tam tikrų problemų dėl įgyvendinimo šitų kontrolės sistemų kitose sritise yra mažiau tokių valstybės narių, pavyzdžiui, agri žemės ūkio srityje tik tai trys. Todėl tai aš norėčiau pasai, pritarti ponui Fielneriui, kad, kaip matome, regionų politikos sritis iki šiol išlieka labai probleminė ir mes tikrai turime imtis kažkokių veiksmų, ypač pasižiūrėjus į sanglaudos politikos skaičius, kurie yra ženkliai mažesni nei 5 procentai. Taigi apie 5 procentai mokėjimų yra pažymėti klaustuko ženklu auditorumų. Tai manau, kad auditorumai tą patys pakomentuos. Taip pat norėčiau pasveikinti mūsų komiteto pirmininką Janą Mulderį su tuo, kad vis didėja valstybių narių skaičius, kurios e, pateikia aukštos kokybės nacionalinės ataskaitas. Manau, kad to pavyko pasiekti mūsų bendrų pastangų dėka ir būtent Niderlandai ir Švedija yra tarptų valstybių narių, kurios pateikia tokias aukšto lygio ataskaitas. Ir tai matau, manau, kad yra tikrai tokia teigiama tendencija. Todėl norėčiau dar paklausti, kodėl šita apibendrinanti ataskaita nebuvo susijęta su vidaus audito ataskaita, nes atrodo visi e, atsakingi asmenys e, yra čia susirinkę kartu ir kodėl nebuvo galima pateikti tokios, tų ataskaitų bendrai Europos parlamentui. E, mes anksčiau kėlėme reikalavimą, kad būtų siejamos šitos dvi ataskaitos, tai yra apibendrinanti ataskaita ir vidaus audito ataskaita. Taip pat dar norėčiau paklausti, kaip, kaip komisarai gauna informaciją. Mes praėjusiais metais. E, mes praėjusiais metais reikalavome, kad generaliniai direktoratai teiktų kiek įmanoma daugiau informacijos komisarams, todėl norėtumėm paklausti, kaip tai vyksta. Ir paskutinis klausimas, e, kaip e, jums, ką pavyko pasiekti dėl audito ataskaitos. There's one more speaker, but she is not in the. Gaia, Monsieur Gaia. Ah, sorry, Mr. Gaia. Dar ponas Gairis. Ja, ich bin nicht die Dame, die fehlt. Aš nesu ta ponia, kuri išėjo. Aš visą laiką buvau čia. norėčiau prieš, prieš mane kalbėjusius kolegas truputį papildyti, nors neturiu daug ką pridurti. Man atrodo, kad mes iš auditorumų gausime tik iš dalies e, teigiamą ataskaitą dėl komisijos veiklos 2010 metais Mes patys matome tam tikrų trūkumų. Aš e, ma, pamačiau ir su liūdėsiu, ir tam su, su, su tam tikra šypsena pamačiau, kad 5 procentai visų klaidų daromos sanglaudos politikos rytyje. Iš vienos pusės tai yra blogai, tačiau iš kitos pusės tai yra gerai dėl to, kad pagerėjo šitas skaičius lyginant su praėjusiais metais. E, mes e, kolegos iš socialistų frakcijos, dauguma iš mūsų dirba regionų reikalų komitete ir mes e, praėjusią savaitę išklausėme komisijos regionų generalinio direktorato atstovo ir jis pristatė, kokiu pastangu ėmėsi jo generalinis direktoratas siekdamas kovoti su tomis klaidomis ir tos būtent priemonės, kurių jie ėmėsi, tikrai yra įspūdingos. Ir aš. E, pats paklausiau to atstovo, ar jisai galėtų atvykti į biudžeto kontrolės komitetą. Jis tam pritarė. Manau, kad mes turėtume jo išklausyti ir šiame komitete, nes kalbant apie sanglaudos politiką ir svarstant ją būtent šiame biudžeto kontrolės komitete, mes turime kalbėti su atsakingais asmenėmis ir kartu galvoti, ką būtų galima nuveikti. Man nepatiko tai, kad jo prognozė buvo tokia, jeigu mes e, e, turėsime menyje, kad paprastai tokios vykdomos programos, jos, jų kreivė yra ta, tokia banguojanti, tai, tai pagal tas prognozes dabar klaidų skaičius turėtų vėl padidėti. Jis pats to tikisi, tačiau mūsų politiškai toks atsakymas negali tenkinti. Todėl aš dabar norėčiau užduoti e, specifinį klausimą ponui komisarui šiame tai. Aš nesu tikras, ar nutrauktų programų skaičius sanglaudos politikos rytyje sutampa su, ta, su, tuo, klaidų, e, su tuo klaidų skaičium, skaičiumi. Nes jeigu programa yra nutraukiama dėl netinkamos vadybos valstybėse narėse ir jeigu tą daro komisija, tai tuomet nebeskiriami jokie pinigai, tai reiškia valstybė narė nebegali padaryti klaidų toje programoje su tais pinigais. Taigi tie 5 procentai e, klaidų sanglaudos politikos rytyje, e, ar į tuos 5 procentus įtrauktos e, tos nutrauktos programos, ar šitas skaičius yra be tų nutrauktų programų? nes manau, kad su tom nutrauktom programom tas skaičius turėtų būti žymiai didesnis. Ir manau, kad mes turėtume pasi, rimtai pasikalbėti apie tai, ką toliau daryti su tuo klaidų skaičiumi, kaip jį toliau mažinti. E, vykdomų programų nutraukimas yra labai svarbi tema. Tačiau e, mes turime daryti taip pat spaudimą ir kitomis priemonėmis valstybėms narėms. Kitas dalykas, kuris kelia man susirūpi, susirūpinimą, yra skaičiai susiję su e, kultūros ir jaunimo programomis. Čia skaitau, kad, skaitau jūsų ataskaitoje, kad yra 7,5 procentai e, klaidų. Tai kelia man nerimą ir manau, kad mes turime labai tiksliai analizuoti šitas klaidas tvirtinami, biudž, tvirtindami biudžeto patvir, e, įvykdymo patvirtinimą Ir pavyzdžiui, žinau, kad Düsseldorfe mano valdžia daro tokią, e, tokį, e, taiko tokią praktiką, kad atmeta kažkokius dokumentus, jeigu jų kopijos yra neįskaitomas. Tai reiškia, kad dokumentai yra nekokybiški ir jie juos atmeta. Taigi, jeigu mes kalbame apie atskaitomybę, tai turime rimtai žiūrėti į šitas pro problemas. Ir baigdamas, norėčiau pasakyti, mes gausime pirmąją audito ataskaitą, į kurią bus, kurioje bus įgyvendinama, kurioje, kurioje vėl nebebus įgyvendinama mums pažįstama šviesoforo sistema, kur bus. Nu, kažkoks, kažkokia, kažkoks potencialus klaidų skaičius numatomas. E, aišku, tai nebus taip akivaizdu, kaip buvo anksčiau. E, pirmojoje ataskaitoje mes reikalavome, kad e, būtų didinama žalioji sritis, tai yra, kad būtų mažinamas klaidų skaičius, kad mes priartėtume prie teigiamos ataskaitos. Manau, matau, kad šiuo atveju su šia ataskaita e, taip nebus ir manau, kad dėl, iš to mes turėtume padaryti tam tikras politinės išvadas. Krešlė, prašau. Dėkoju toliau, ponė, dėkoju toliau, ponė Greslė. Norėčiau užduoti du klausimus. Vienas toks būtų. 2010 metais mes tikėjomės, kad mes išgirsime kažką E, apie naujus finansinės priemonės dėl naujų programų 2007, 2008 ir 2009 metais, tačiau kol kas nieko apie tai negirdime. Todėl norėčiau paklausti, e, kokia yra jūsų patirtis su finansinių priemonių naudojimu ir kada mes apie tai kažką išgirsime. E, toliau pati pakeista apibendrinta ataskaita e, yra tikrai gera. E, tas apibendrinimas kaip ir geras dalykas, tačiau jeigu bus ir toliau taip apibendrinama, kur mes nueisime, čia toks man klausimas kyla. E, man taip pat gaila, kad nebuvo vidaus audito ataskaita pateikta kartu. Mes ne pirmą kartą turime pasike, pasitenkinti labai apibendrintą vidaus audito ataskaitą. Dėkoju. Ačiū. Dabar ponė Andriasen. Ačiū pirmininkė. Pirmas klausimas, kurį norėčiau užduoti ponui šiame, tai yra toks, kodėl jis nusprendė pavadinti e, išlygų santrauką komisijos pasiekimų apibendrinimo ataskaitą. Na, aš asmeniškai manau, jog tai visiškai nėra pasiekimai. Tos sritys, kuriuose Europos audito rūmai nustatė didžiausią klaidų lygį ir toliau turi tas išlygas. Taigi aš nematau jokios evoliucijos, kalbant apie sumažinimą nuo 20 iki 17 išlygų. Na, kalbant atvirai, Tai tikrai yra labai klaidinga, kadangi 2009, 2008 metais buvo 16, 2007 17, 2006 20 išlygų. Tai mes sviruojame daugiau mažiau. Ir apie tai kaip tik ir kalbėjo Europos audito rūmų ataskaitos. Tai norėčiau paklausti, kokiegi yra pasiekimai. Komisaras taip pat minėjo pasiūlymus, kuriais remiantis būtų galima pasiekti pažangos. Ir tokie pasiūlymai iš tikrųjų yra tokie patys, kurie jau buvo minimi pastaruosius dviejus, trejus ar daugiau metų. Kalbama apie priežiūros ir kontrolės sistemų gerinimą. Esu įsitikinusi, jog šiuo metu mes turėtume jau matyti šių pagerinimų rezultatus, o aš tokių rezultatų nematau. Taip pat norėčiau paklausti pono Šemetos apie lentelę, kuri yra pateikta 16 puslapyje. Joje yra parodyti atšauktos išlygos ir sumos. Aš norėčiau išgirsti paaiškinimą, kokia buvo, kokios buvo priežastys dėl to, jog buvo atsisakyta tų išlygų. Apskritai mes esame patenkinti išskyrus galbūt dvi valstybės, kurios leido pateikti deklaracijas. Viena iš tokių valstybių yra Vokietija, tačiau matau, jog sanglaudos fondų srityje Vokietija yra minima kaip viena iš valstybių narių, kuriuose yra didelis netikslumų lygis. Ar yra paaiškinimas dėl to ir kaip tai siejasi su Vokietijos pateikta deklaracija? Ačiū. Ačiū. Dabar ponia Ivanova. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisarui Šemetai už jo pranešimą. E, faktiškai neturiu daug, daug ką pridėti, kadangi daugelį iš, iš klausimų jau uždavė kolegos, tik norėčiau pasakyti, jog aš tikrai sveikinu ir pritariu tą informaciją, kuri buvo pateikta dėl kontrolės sistemų veiksmingumo įvairiose valstybėse narėse. Uh, Mes e, ankstesnio biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūroje to prašėme, taigi iš tikrųjų yra labai svarbu, kuri kontrolės sistema buvo veiksminga, kuri ne ir kodėl, tam, kad galėtume pateikti e, priemonės, kuriomis ištaisytume padėtį. Dabar buvo gerai išgirsti tokią informaciją. Tačiau dar kartą norėčiau paklausti komisijos nario, kad jis išsameu paaiškintų, kokių priemonių buvo imtasi siekiant pagerinti bendrus kontrolės mechanizmus. Žinau, jog jis paminėjo kai kuriuos iš šių mechanizmų, tačiau galbūt galėtų detaliau papasakoti apie pažangą, kuri buvo padaryta. Labai ačiū. I... Ačiū. Nematau daugiau narių norinčių užduoti klausimus, taigi dabar norėčiau paprašyti auditorumų atstovo, kad jis pateiktų savo pastabas apie apibendrinimo ataskaitą, prašom. Dėkuoju, pirmininką. E, rūmai sutinka su tuo susirūpinimu, kurį išsakė jūsų e, pranešėjas e, apie tai, ar iš išorės reikia vertinti žiūrėti į komisijos ataskaitą apie pačios savo veiklą. Mes teikėme tą išorės nuomonę, nes po kiekvienos ataskaitos mūsų yra sekcija, kuri skirta išanalizuoti metinės veiklos, veiklos ataskaitai, kurią pateikė kiekvienas generalinis direktoratas. Labai dažnai audito rūmų sprendimai skiriasi nuo kiekvieno direktorato vertinimo savo veiklos. Mes kalbam apie vieną naują bruožą. Tai yra e, susintetinta, apibendrinta ataskaita, taip sakykime. E, tai yra santrauka išsamios informacijos, e, kuri numatyta kiekvieno direktorato metinėse veiklos ataskaitose. Pernai, man regis, Pirmą kartą apibendrinta ataskaita buvo paskelbta ir audito rūmai paskelbė trumpą komentarą dėl tokios ataskaitos, o šiais metais mes baigiam jau metinę ataskaitą renkti, kuri bus paskelbta lakryčio mėnesį ir e, toje ataskaitoje bus skirsnis, e, kuriame bus rašoma apie apibendrintą komisijos ataskaitą. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad e, detalės teismo apie teis, atsiprašau, apie audito rūmų sprendimus e, atsispindi ataskaitoje dėl kiekvieno generalinio direktorato veiklos. Tik tokiu būdu mes galime padaryti prasmingas pastabas dėl kiekvieno generalinio direktorato e, pasiekimų, tačiau taip pat tarsime nuomonę dėl apibendrintos e, metinės veiklos ataskaitos. Ačiū. Uh, sure, the... Ačiū. Nesu tikras, bet galbūt vidaus audito tarnybos atstovas ponas Brian Gray galėtų atsakyti. Ar jūs jau paliksite komisarui atsakyti? In that case you have the floor. Comment, Taip, aš su malonumu pakomentuočiau, bet galbūt komisijos atstovas pirmiausia. Ačiū tuomet žodis komisijos nariui. Pirmininkė, jeigu leisite, aš pradėsiu, o paskui e, vidaus audito pareigūnas pasisakys apie tuos dalykus, kuris susijęs tiesiogiai su jo veikla. Pirmiausiai visiems dėkoju už klausimus paminėtus aspektus. Pradėsiu nuo pranešėjo klausimų. Pirmiausiai dėl bendrosios nuomonės. Turiu pasakyti, kad pirmą kartą, patį pirmą kartą komisijos vidaus audito tarnyba parengė bendrąją nuomonę nežinau kitos, bent jau ES e, institucijos, kuri renktų, e, kurios vidaus auditorius renktų bendrąją nuomonę. E, mūsų organizacija sudėtinga ir matau, kad šie veiksmai, ši veikla sukuria papildomą vertę. Rengiant bendrąją nuomonę vidaus auditoriaus e, reikia užtikrinti bendradarbiavimą gerą tarp vidaus audito tarnybos ir vidaus audito pajėgumų atskiruose generaliniuose direktoratuose. Tokiu būdu gerėja tarpusavio supratimas, geriau suvokiama e, situacija generaliniuose direktoratuose. Ir e, Brianui Grėjai leisiu paskui pasisakyti apie mastą e, bendrosios audito išvados, taip pat jisai sureaguos į pasavas, o aš turiu pasakyti, kad mes aptarėme bendrai, e, bendrai ataskaitą audito pažangos komitete, e, keletas septyni komisijos nariai dirba šiame komitete taip pat išorės narių yra jame ir mes pripažinome, kad ši ataskaita tikrai sukuria papildomos vertės ir pažymėjome, kad ir toliau reikia tęsti šį darbą. Taigi, kiti klausimai. Dėl išlygų ir pasikartojančių išlygų bei E, to, kaip jos siejasi su komisarais atskirais. Egzistuoja vidaus procedūros, kurios reikalauja, kad kiekvienas komisijos narys su savo tarnybomis valdymo, aptartų valdymo kontrolės situaciją savo tarnybose ir kad tai būtų daroma bent jau du kart per metus. Išlygos klausimas yra labai svarbus klausimas tokiuose diskusijose. Kita vertus, mes esame e, nusprendę labiau akcentuoti šį klausimą audito pažangos komitete ir taip pat e, atsižvelgėme į tai, jog e, generaliniai e, direktoratai patvirtina veiklos planus, E, tam, kad būtų pašalintos problemos konkrečiose srityse ir mes m, ketiname sekti, kaip e, gyvendamos priemonės ir kaip e, ir, ir nagrinėsime šios klausimus audito pažangos komitete. Kitas dalykas, kaip susigražinamos lėšas ir skirtumas apibendrinimo ataskaitoje, kitose ataskaitose apibendrinimo ataskaitoje atsispindi e, skaičiai iš valstybių narių, o ataskaitose yra skaičius, kurį patvirtina apskaitos pareigų, pareigūnas. Ir gal Filip Tavern galės išsameu paaiškinti jums šį aspektą. Tačiau pagrindinis dalykas yra tas, kad ataskaitose atsispindi susigražintos sumos, kurios jau yra patvirtintos apskaitos pareigūno. Taigi, dar galiu pasakyti keletą žodžių dėl papildomos vertės apibendrintos ataskaitos. Tai yra ataskaita, kuri E, apibendrina išvadas, prie kurių prieita metinės veiklos ataskaitose ir e, atsispindi rekomendacijos pateiktos audito tarnybos. Parodysiu jums sanglaudos e, srityje atliktos metinės veiklos ataskaitą, rekomenduoju Jums perskaityti ją ja, ir tikriausiai perskaičius paaiškės e, daug atsakymų į tuos klausimus, kuriuos pateikėte. E, kas vyksta kai, e, su rezervacijomis. E, ponas Hatsimarkakis kalbėjo apie tuos dalykus E, vis e, didesniam skaičiui šalių taikomos e, išlygos, jas mm, išreiškė generalinio direktorato vadovas. Kai kalbame apie klaidų lygį, daug jų, didžioji dauguma susijusi su bendruoju valdymu ir pasitaiko valstybių narių lygmenyje. Ponas Hatsimerkakis taip pat klausė apie tai, kaip reaguoja valstybės narės e, į tai, kad vis dažniau sustabdomi mokėjimai. Turiu pasakyti, kad pernai 49 mokėjimus nutraukėme sanglaudos politikos e, srityje, 12 socialinio fondo e, srityje Taip pat e, įgyvenome šešis e, mokėjimų sustabdymus. Taip pat e, taikoma priemonės, kuri leidžia stiprinti valstybių narių valdymo ir kontrolinės sistemas. Sustabdymas nereiškia, kad mes sustabdome mokėjimą ir laukiame, kas bus. Mes Tai padarydami prašome valstybių narių imtis konkrečių veiksmų tam, kad padėtis būtų pagerinta valdymo ir kontrolės sistemose ir kai tai padaryta, tik tai tada mokėjimai atnaujinami. Tai yra labai e, rimta priemonė, bet ne visos valstybės narės, aišku, džiaugiasi tokią sistemą ir tai yra suprantama. Keletu atveju buvo sustabdytas didžiulių lėšų išmokėjimas ir kai taip, kai atsitinka e, ir dar e, atsižiūrint į taupimo e, programas valstybėse narėse, tikrai valstybės narės nesidžiaugia tuo, bet mes turime suaktyvinti dar labiau šį projektą. Naujas pas, naujame pasiūlyme dėl sanglaudos fondo mes siūlome E, pratesti e, sustabdymo laikotarpį nuo 6 iki 9 mėnesių ir šią priemonę kur kas veiksmingiau naudoti. E, vėl grįžtu prie apibendrintos ataskaitos ir kaip jis siejasi su vidaus audito ataskaita. Tikriausiai E, žinote, kad pagal 86 straipsnio ketvirtą dalį e, vidaus audito ataskaita pristato rezultatus vidaus audito srityje ir e, ta ataskaita taip pat bus svarstama parlamente. Aš manau, kad jūs turėjote galvoje bendrąją nuomonę, kurią remia, rengia vidaus auditorius. Galbūt Brainas padės man atsakyti šį klausimą. E, bet svarbiausias dalykas yra tas, kad bendroji nuomonė vadovybei teikiama ir e, reikia pasverti, pamatuoti, kokios bus e, pasiekmes, jeigu bendroji nuomonė būtų paviešinta ar nesumažintų papildomos tokių ataskaitų vertės. Tai yra E, rimtas klausimas ir galbūt Brianas Grey galės plačiau apie tai pakalbėti. Toliau skirtumas e, klaidų lygiuose. Tiesa, E, klaidų mastas yra skirtingas. Kart kai kurios klaidos atrodo tikrai ne labai rimtos ir į tą klausimą mes turime gal atidžiau pasižiūrėti. Audito rūmai e, pripažįsta, kad rimta klaida buvo padaryta tada, kai ji turi rimto poveikio valdymo e, ir kontrolės sistemos veiksmingumui. Kitas e, rimtas dalykas yra tas, kad daug klaidų pasitaiko pirmajame kontrolės lygmenyje. Kitaip tariant, e, tarpinėse struktūruose kurios ne viską deramai patikrina. Ir mes dabar galvojame apie priemonės, kurios leistų pagerinti padėtį e, žemutinėse kontrolės grandyse. Jei mes sieksime sumažinti klaidų lygį tame ligmenyje ir tai turėtų pagerinti padėtį sanglaudos politikos srityje. Pone Greslė kalbėjo apie vidaus audito ataskaitas ir bendrąją nuomonės ataskaitą. Aš jau atrodo atsakiau į šį klausimą ir dar Brianas plačiau pakalbės šio klausimu. Finansinių priemonių naudojimas. tai labai atidžiai e, išanalizuojama e, renkiant ataskaitas komisijos, apskaitos pareigūnas į šį klausimą gilinasi. žiūrima, ar e, finansinės priemonės atspindi ataskaitose, pavyzdžiui, iš ankstiniai mokėjimai, kaip iš ankstiniai mokėjimai atliktas didžiulis darbas šioje srityje ir Filis taip pat e, išsamiau tai paaiškinti. E, Pone Andrėsen klausė apie e, atsisakymą išieškoti sumas, tai susijęs su finansinio reglamento gyvenimo taisyklėmis, kurios e, reikalauja E, paskelbti apie tokias išlygas ar atsisakymą. Tai yra daroma tais atvejais, kai teisinė e, tarnyba nustato, kad neįmanoma išieškoti tam tikrų sumų dėl teisinių suvaržymų ir tam tikros teisinės aplinkos. Būtent taip galiu paaiškinti lentelę, kuri pateikta apibendrinančioje ataskaitoje. Kiekvienas iš skaičių e, mūsų e, apibendrintoje ataskaitoje gali būti paaiškintas, e, tam, pasitelkiant tam tikras teisinės nuostatas, sąlygas, kurios neleido susigražinti atitinkamos sumos. Manau, kad atsakiau ir į ponios Ivanovos klausimą apie kontrolės ir audito sistemų pagerinimą, atsakydamas į kitų narių klausimus. Ir dar pasakysiu, kad e, pasiūlyme naujajam programavimo laikotarpiui yra numatytos labai svarbios naujos priemonės, kurias paminėjau ir grinosios korekcijos e, minimas e, klausimas, tai yra naujovė. E, tai būtų taikoma sanglaudos fondui, jeigu taryba ir parlamentas sutars patvirtinti šią priemonę. Praktiškai tai reikš, kad valstybės narės negalės iš naujo panaudoti lėšų, kurios e, buvo taikomos atrinktiems projektams. E, tos, tuose projektuose, kurie, kuriuos įgyvendinant buvo pažeistos viešųjų pirkimų ar kitos taisyklės. Tos lėšos grįž komisijai ir uh, E, lėšos bendros numatytos valstybėms e, narėms e, pagal sanglaudos politiką sumažės tomis sumomis. Yra daug kitų elementų naujame pasiūlyme, kuris patvirtintas praeitą savaitę. Jūs pamatysite, kad tikrai daug dėmesio skiriama su paprastimui taisyklių taip pat E, norime sustiprinti valstybių narių atskaitomybę ir tai atsispindi konkrečiose priemonėse. O dabar norėčiau suteikti žodį Brainui ir Filipui Tavern, kad jie toliau paaiškintų uh, kai kurios klausimus. Gerai, ponas Grei, prašom žodis jums. Ačiū pirmininkė. Atsakydamas į pranešėjo, pono Fernier klausimus, dėl to, kokią pridėtinę vertę atneša e, tokia ataskaita. Na, iš tikrųjų, mūsų tarnyba egzistuoja jau dešimt metų ir kiekvienais metais mes vykdo, vykdėme auditą. Ir po dešimties metų atėjo laikas, kuomet reikėjo pateikti patikinimą komisijai, kad mūsų vidaus audito veikla apima visas kontrolės sistemas susijusias su finansiniu valdymu. Manau, jog remiantis mūsų per pastarosius trejus metus nuveiktų darbų ir atsižvelgiant į mūsų pakoreguotą darbo veiklos programą, galime pateikti tokį patikinimą, kad mes e, dirbome visose trijose išlaidų srityse. Ir tikroji pridėtinė vertė yra susijusi su to, jog mes galime ne tik turėti informaciją, kurią galime remtis, bet taip pat ir matome tas sritis, kuriuose kažko dar trūksta. Taigi tai buvo susijęs su finansiniu valdymu, o ne su nefinansiniu valdymu tokiu, tokiuose srityse, kaip kad, pavyzdžiui, žmogiškiai ištek, ištekliai ar etikos klausimai. Kalbant apie valstybių narių daromas klaidas ir problemas šioje srityje, mes turime komisijos vidaus auditą. Ir šiuo atžvilgiu toks auditas baigėsi ties komisijos sienomis. Tačiau žinoma, jog komisija turi didžiulę atsakomybę siekiant užtikrinti biudžeto įgyvendinimą, nepaisant to, ar valdymas būtų tiesioginis ar netiesioginis, bendras ar jungtinis ar atskiras. Taigi komisija turi e, dirbti, kaip kad jai yra nustatyta. Taigi, kalbant apie bendrą valdymą su valstybėmis narėmis, komisija turi yra atsakinga pagal finansinį reglamentą taikyti tam tikras ataskaitų įvertinimo procedūras ir vykdyti daugybę auditų valstybėse narėse, bei taip pat stebėti tokių auditų e, išvadų įgyventinimo e, rezultatus. Ir man atrodo, praeisiais metais mes išieškojame 4 milijardus eurų. Taigi, mes žiūrime, kaip komisija sprendžia problemas, kurias nurodė audito rūmai. Ir mes labai atidžiai stebime, kad asang, už sanglaudą atsakingi generaliniai direktoratai, taip pat už žemės ūkį atsakingi generaliniai direktoratai veiksmingai vykdytų tokias e, ataskaitų patvirtinimo procedūras. Kalbant apie rizikos valdymo ir kontrolės procedūras. Na, iš tikrųjų mes turime dirbti pagal tam tikrus profesinius standartus ir vidaus audito atsakomybė yra pasižiūrėti į audito valdysenos ir kontrolės procedūras. Na, mes čia turime tam tikrų techninių terminų, kuriais remiamės, jei norite. Tačiau mes taikome taip pat ir tarptautinius standartus visose šiuose srityse. Na, žinoma, nieko nėra tobulo, yra tam tikrų išlygų ir šioje srityje mes dirbame kartu su generaliniu direktoratu, vykdome, rengiame įvairius dvišalius susitikimus ir sprendžiame tos klausimus susijusius su, su išlygomis. Kitaip tariant, tai yra tam tikros silpnosios pusės e, išreiškiamos įvairiose veiklos ataskaitose. Žinoma, jog yra tokių e, netikslumų ir mes siekime užtikrinti, kad tokios išlygos, kurias pateikia generaliniai direktoratai, būtų tvirtai pagristos ir remtųsi audito nuveiktų darbų. Jūs taip pat klausėte apie pasikartojančias išlygas. Kai kurios iš šių išlygų pasikartojo dėl to, kad e, klaidų lygis sudarė 2 procentus ir mes e, siekiame nustatyti, ar yra daroma ta, ką reikia tam, kad būtų sumažintas to klaidų lygis. Ir tokia ataskaita taip pat turėjo būti skaidri, taigi mes siekiame įsitikinti, ar kiekviena klaida gali būti pagrindžiama skaidriai ir ar įmamasi tam tikrų korekcinių veiksmų. Taigi, matėte, jog kai kurios e, išlygos išliko, dėl to jokios buvo mažiau negu kad 2 procentai, o kitos išlygos liko dėl to, jog tokių išlygų turinys pasikeitė ir valstybės narės e, dirbo pagal kitokią programą. Dėl to jos ir išliko. Kalbant apie aprepti, mes e, analizavome viską išskyrus Galilėjo projektą, audito šioje srityje dar nebaigėme ir šią sritį aptarsime šių metų audito ataskaitoje. Kokiosgi būtų, būtų, būtų mūsų pastabos? Jos yra štai kokios vis dar yra sričių, kuriuose dar reikia padirbėti. Reikėtų, kad mūsų e, kad, kad vis dėlto yra dar tam tikrų politikos sričių, kurios nėra pakankamai tinkamai valdomos. Jos yra valdomos e, iš esmės, tačiau pabrėžėme, jog komisija dar turėtų atlikti papildomą darbą. Mes taip pat norėtume, kad būtų geriau vykdomas kontrolės koordinavimas. E, kalbant apie struktūrinius fondus, e, generaliniai direktoratai ir pačios valstybės narės turėtų e, sumažinti klaidų lygį, o nelaukti e, audito rūmų ataskaitų. Taigi tokios mūsų yra bendros išvados, tačiau mes pateikėme ir institucijai daug detalesnę ataskaitą. Kalbant apie tai, ar mes turėtume paviešinti tokią ataskaitą, na, nežinau, ar mes kaip vidaus auditoriai teikiame uh, nuomonę institucijai. Visi šie elementai yra apibendrinti apibendrinančioje ataskaitoje ir mes siekiame užtikrinti, kad tokia apibendrinamoja ataskaita tiksliai ir aiškiai pateiktų apibendrintą mūsų nuomonę pirmose apibendrinimo ataskaitos puslapiuose. Ačiū pirmininkė. Thank you, Mr. Ta Ačiū ponas Taverna. Thank you, Chair. Um, perhaps firstly... Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, atsakant į pranešėjo iškeltą klausimą, yra tam tikra valdysenos perspektyva ir atskaitomybės perspektyva. 97 procentai korekcijų buvo gyvendinta dėl to, kad valstybės narės išskaitė šias korekcijas. Tačiau daugelis tokių ataskaitų jau yra baigiamajame etape. Ir buvo išanalizuota kiekviena detalė Taigi, jei norite, valstybės narės tą pripažino, tačiau kol kas tai neatsispindi ES ataskaitose, kadangi, kadangi kol kas atsakingas pareigūnas to dar nepatvirtino. E, turite išsame, išsamų paaiškinimą 6.3 mm, pastaboje. Tai yra visiškai paprasta. Tai yra valdymo perspektyva ir ataskaitų perspektyva. Tai yra visiškai paprasta. Toliau ponios Gresler užduotas klausimas. Jeigu teisingai supratau jūsų klausimą, ponia Gresler, tai yra susijęs su finansinėmis priemonėmis. Ir jūs klausite, ar tai veikia ar ne. Šis klausimas yra skirtas. Yra skirtas kitam e, komisijos nariui, nes jis yra atsakingas už tai, o Aš esu atsakingas už ataskaitų perspektyvą. Toks yra mano darbas. Ir mes apie tai kalbame 2010 metų tarpinėse ataskaitose. Nustatėme ir turiu jums atvirai ir aiškiai pasakyti, jog e, audito rūmai nustatė Ir vėliau mes paprašėme, kad valstybės narės pateiktų detalę informaciją dėl sumų, kurias nacionalinės agentūros teikia galutiniams naudos gavėjams. Ir kodėl dėl įvairiausių priežasčių visos šios lėšos nebuvo iš karto panaudotos. Vėliau mes turėjome pakoreguoti išlaidų eilutes, nekalbėsiu apie visas detalės, Tačiau visą tai buvo pakoreguota ir dabar audito rūmai yra patenkinti. Neskaitysiu jums detaliai visos audito patiktos ataskaitos, tačiau galiu jūs visiškai patikinti, kad e, viskas jau yra pakoreguoti. 2.5 pastaboje tai yra detaliai išaiškinta, sistema veikia, 2011 sistema veikia geriau negu kad 10 metais, o iki 2010 metų beveik nebuvo jokių pokyčių į gerąją pusę. Taigi matome, jog mes jau mokomės į gerąją pusę, tačiau taip pat prašyčiau ir savo kolegų atsakyti jums į šį klausimą. Ačiū. I... Dėkoju prieš suteikdama žodį pranešėjui. Norėčiau dar paklausti, ar būtų narių norinčių užduoti klausimus ar pakomentuoti e, komisaro ir kitų atsakymus. Pone Glesler. Dėkoju. Iš tiesų visuomet padeda, kai išgirsti kažką. Tie, kas dirba su finansinėmis priemonėmis ir struktūriniais fondais, sukūrė tarsi banką. Jie neišleido lėšų, bet jas tarsi saugojo, kad sukurtų daugiau pridėtinės vertės. Mielai pasakysiu, pakartosiu dar kartą, jeigu reikia. Norėčiau paklausti, ar aš teisingai suprantu, kad tos lėšos, kurios buvo skirtos finansinėms, finansinėms priemonėms ir jų gavėjai tarsi sukūrė banką, e, sulaikė pas save tas lėšas, kad galėtų iš jų tarsi užsidirbti pridėtinės vertės. E, man tai įdomu dėl to, kad mes nuolat nagrinėjame biudžeto klausimus ir mes kol kas neprieme vieningos nuomonės ar priimti tam tikras pataisas, kurios supaprastintų ateities procedūrą. Kaip galime gauti daugiau informacijos apie galutinius naudos gavėjus? Ir toliau kitas klausimas, ar galima visą sistemą įsivaizduoti taip, kad visa suma skirta finansinėms priemonėms yra išmokama iš karto tiems finansinėms priemonėms, kurios vykdomos 15 ar 20 metų. Ar ta suma išmokama iš karto, vienu kartu, ar ji mokama atskiromis dalimis? E, nes aš manau, kad ta, tos lėšos yra išleidžiamos palaipsniui. Taigi, kaip tai vyksta, aš norėčiau, kad jūs patikslintumėte. Ačiū. Ponas Odi. Dėkuoju, pirmininkė. Dabar parlamentas pradeda E, nagrinėti biudžeto vykdymą. Noriu paklausti, pasakyti, kad sutartis numato, jog parlamentas pareiškia savo nuomonę ir parlamentas turi e, turėti vieną patikinimų deklaraciją, kuri tuo, tuo pat metu kalbėtų apie ataskaitas ir apie e, operacijas pagrindinės. E, savo ataskaitoje komisija e, džiaugiasi tuo, kad buvo paskelbta teigiama išvada dėl ataskaitos ir manau, kad būtų labai gerai, kad audito rūmai mums galėtų pateikti savo nuomonę apie bendrą padėtį, e, tuo pačiu metu apie asmenės operacijas ir apie ataskaitas. 2010 metai bus pirmieji metai, kur bus, e, kada bus e, taikoma e, Lisabono sutartis vykdymo tvirtinimui visiems metams. Ir manau, kad audito rūmai pagalvos apie savo nuomonės atitinkamą mm, suformulavimą, kur atitiks tarptautinius audito standartus. Apie tai kalbėjo ponia Grislė. Ar galėtų audito rūmai sureaguoti tai, ką pasakė ponas Odį? E, žinoma. Paprastai galiu pasakyti. E, Sutart sutartis e, kalba e, apie tai, kad e, audito rūmai teikia dvi ataskaitas. Vieną apie sąskaitas per pastarysius metus, nuomonė buvo visuomet teigiama, sakoma, kad sąskaitos atitinka teis, teisingą vaizdą ir teisingą finansinę būklę patikrinimo pabaigoje ir taip pat E, sutartis reikalauja, kad audito rūmai pateiktų nuomonę apie tai, ar teisėtai e, buvo atliktos operacijos, e, kuriomis pagrystos ataskaitos. Antroji nuomonė yra apie teisėtumą ir teisingumą operacijų 2009-2010 metais audito rūmai pateikė neigiamą nuomonę dėl E, teisingumo ir teisėtumo pagrindinių operacijų, kurios susijusios su ataskaitomis, kurios pagrindžia ataskaitas. Galima e, gal pagalvoti apie šį klausimą, tačiau e, šiuo metu taikant sutartis visuomet rengiamos audito rūmų dvi ataskaitos. Viena susijusi su sąskaitomis, tai yra su finansinė būklė, tai yra apibendrinimas tos medžiagos, kurią pateikia komisija, tų ataskaitų ir kita e, nuomonė pateikiama dėl teisėtumo ir teisingumo pagrindinių operacijų. Ir e, būtent antroje e, ataskaitoje kalbama apie teisėtumo operacijų, buvo kalbama apie sanglaudos fondus, bus šiandien buvo jie minimi, tai yra vienas iš sektorių, kuriame klaidų lygiai lygmuo yra vienas iš aukštesnių, taip pat ir, klaid, ir e, neteisingų operacijų e, lygis yra aukštesnis, e, labiau aukštesnis negu kitose sektoriuose ir audito rūmai pateikė išvadą, kad bendras klaidų lygis yra aukšč, daugiau negu 2 procentai Ir tie 2 procentai yra slengstis, kurį pats, patys audito rūmai yra e, nusistatę ir nuo kurio priklauso, ar nuomonė yra pozityvi ar ne. Jeigu klaidų lygis yra aukštesnis negu 2 procentai, tai pateikiama neigiama nuomonė ir atvirkščiai. 2010 metais e, klaidų lygis bus šiek tiek aukštesnis negu 2 e, procentai ir šiek tiek aukštesnis negu 2009 metais. Komisarė, norėtumėte dar kartą atsakyti į Jums pateiktus klausimus. E, ponas Jolneris, aš noriu sutaupyti šiek tiek laiko ir norėčiau dabar pats pasisakyti. Gerai, ponė Fjolneri. Turiu klausimą apie sanglaudos e, lėšas ir klaidų lygį. Viskas labai aišku, bet neišgirdau jūsų atsakymo į klausimą, kodėl ta problema egzistuoja regionų generalinėme e, direktorate ir sanglaudos fondų srityje. Kitaip tariant, kodėl šiam e, direktoratui taip sunku viską padaryti teisingai? E, tai yra bendras valdymas e, su valstybėmis narėmis, bet galbūt daugiau galėtumėte pasakyti, e, pasisakyti šiuo klausimu ir pakalbėti apie tą bendrą valdymą. Dabar kalbame apie audit, vidaus audito ataskaitą 86,86 straipsnio trečios dalies ataskaitas ir klausimas, ar tai yra tikrai vidaus, vidaus uh, audito ataskaitos. Bet e, mes e, turime turėti santrauką tos ataskaitos pagal 86 straipsnio ketvirtą dalį. Ir e, kai mat, jeigu matytume tos dokumentus vienu kartu, būtų geriau suvokti jų vertę. Ir tai susijęs su uh, Mm, tvirtinimu e, biudžeto. Dabar matome dar mums pateiktą protokolą komisijos sutikimo, kuriame buvo patvirtinta apibendrinanti ataskaita. E, e, Sustikimas vyko šių metų 1 birželio dieną. Ir buvo kalbama apie 83 straipsnio tre, trečią dalį ir ataskaitas rengiamas pagal ją. Ja, tai yra vidaus audito ataskaitas, bet kaip tada dėl 83 šešto straipsnio ketvirtos dalies ataskaitas, tai yra apibendrintas ataskaitas. Taigi galima kalbėti apie tai, ar reikia matyti mums visą tą bendrą ataskaitą, bet galbūt reikėjo patvirtinti ir apibendrintą ataskaitą. Mes žinome, kad straipsnio 86.3 e, ataskaita buvo e, išsiuntinėta ir man regis, kad e, būtų bent jau buvę gerai mums matyti santrauką tos ataskaitos. Gerai. E, komisija. Dėkoju. Pirmiausiai, dėl ataskaitų pagal 86 straipsnio ketvirtą dalį. Tikiuosi, kad šiandien jau nariai gavo tas ataskaitas ir aš atsiprašau, kad šiais metais ataskaitos parengtos vėliau negu kitais, ankstesniais metais. Tačiau manau, kad kitais metais e, dirbsime geriau. Bet kuriuo atveju jūs matote jau ataskaitą ir kai ateisiu į e, biudžeto vykdymo procedūrą, kai bus surinktas specialus klausimas e, gruodžio mėnesį, tai būsiu pasirengęs su jumis aptarti bet kokius klausimus kurie yra susiję su tomis 86 straipsnio ketvirtos dalies ataskaitomis. Kitas klausimas padėtis sanglaudos srityje. Manau, jog reikėtų pirmiausiai pripažinti, kad komisija yra įgyvenu, įgyvendinusi nemažai svarbių veiksmų šioje srityje. E, egzistuoja teisinė sistema tam tikra ir mes joje veikiame. Deja, e, pagal šią sistemą komisijos įgaliojimai yra gana riboti ir tai yra viena iš problemų, kuri kelia mums rimtą susirūpinimą. Todėl naujoje teisinėje sistemoje siūlome uh, gana stipriai sutvirtinti komisijos įgaliojimus ir mūsų nuomonė tai leistų uh, komisijai spausti valstybės narės ir reikalauti, kad būtų pagerintos valdymo ir kontrolės sistemos ir tokiu būdu būtų uh, sprendžiamos šalinamos problemos egzistuojančios šioje srityje. Viešųjų pirkimų klausimas. Reikia galvoti apie du aspektus. Nemažai klaidų yra susijus, susijusios su viešaisiais pirkimais. E, tai tarsi dvi medalio pusės. E, mums reikia viena vertus supaprastinti procedūras ir tai bus padaryta pateikiant naują pasiūlymą dėl viešųjų pirkimų direktyvos Kitas dalykas, reikia padaryti taip, kad taisyklės dėl viešųjų pirkimų būtų tarsi atsparesnės klaidoms ir aiškesnės valstybėms narėms. Pasižiūrėsime, mm, pamatysime, kaip viskas bus, kai pasirodys naujos taisyklės. Mes turime galvoti, kaip toliau pagerinti padėtį sanglaudos srityje ir tam mums uh, tam mes dabar turime suvokti, kad dirbame egzistuojančioje teisinėje sistemoje ir visi sutinkame, kad gana sudėtinga joje įdėkti pokyčių e, iki programavimo laikotarpio pabaigos. Mums reikia rasti priemonių vis tik tai, kurios atitiktų tą e, dabartinę teisę sistemą ir tuo pačiu metu būtų veiksmingos. mes supaprastinsime tokių priemonių naudojimą, priemonių, kurias galima pasitelti pagal dabartinius teisės aktus, pavyzdžiui, mokėjimų nutraukimas, patikrinimai vietoje. Manau, kad tai labai svarbi priemonė ir mes turėtume e, plačiau taikyti ją, taikyti sustabdymus ir E, galvodami apie e, mokėjimo atnaujinimą, mes turėtume pasitelkti patikrinimus vietoje, bet tai reiškia ir papildomas išlaidas. Taigi reikėtų labai atidžiai taikyti ir derinti visas priemonės. Tokia yra reali padėtis. E, komisijos narys Hanas parlamente pristatys anglaudos politikos naujoves, jis yra tiesiogiai atsakingas už šią sritį ir manau, jog jisai jums dar išsameu paaiškins apie tai, ką daro jo tarnybos ir jis pats, kad e, išspręstų sanglaudos srities problemas. Dėkoju. Pranešėjo dar žodis. Labai trumpai. Tik pasakysiu, kad pirmiausiai norėčiau pas, padėkoti audito e, rūmams metinėje ataskaitoje. E, rūmų pateikta medžiaga atspindi e, rūmų nuomonę ir būtų labai įdomu išgirsti ir pamatyti, ką audito rūmai mano apie e, tas dvi komisijos ataskaitas bendrai ir apibendrinta. Mes turime prisiminti, kad labai svarbu pasižiūrėti į tuos abu dokumentus kad, ir, ir įsitikinti, kad jie teigiamai, teisingai atspindi mm, realybę, bet ir kad nebandoma pagražinti visko. Dar porą trumpų pastebėjimų. Pastebėjimų turėtume grįžti prie sanglaudos politikos ir kalbėti apie tokius dalykus, kaip kad priklausomumas komisarams tam tikrų, priklausimas komisarams tam tikrų sričių prievolių. E, man džiugu buvo išgirsti, kad komisijos narys šiame ta ketina e, didinti spaudimą valstybėms narėms, bet gal reiktų žengti giliau, galvoti ne tik apie mokėjimų sustabdymą, bet ir jų atnaujinimą galvoti apie tai, kaip kontrolė turėtų būti sustiprinta. Ir komisija turėtų e, matyti, kad e, priežastis, dėl kurios mokėjimais buvo sustabdytas, yra pašalinta. Ir, e, nes kitaip valstybės narės vis kartos klaidas. Bet galbūt mes galėtume grįžti prie šio klausimo, kai tvirtinsime biudžeto vykdymo. Ir kai sakiau, kad e, pareigų pasiskirstimas tarp komisarų yra labai svarbi veiklos dalis. Dar kitas dalykas, prie kurio mes tikrai grįšime tvirtindami biudžeto vykdymą, yra tas, kurį minėjo ponė Greslė. Tai yra finansinės inžinerijos priemonės. Turiu pripažinti, kad dar kol kas ne visiškai įsisavinau, supratau visą savoką. Ir E, mačiau, kad e, ataskaitos vėl pristatomos gana nemažai jų e, po to, kai jos jau patvirtintos. Galbūt iš audito perspektyvos žiūrint tai yra visiškai teisingai ir teisinės procedūros, bet vien jau tas faktas, kad tai yra daroma, atkreipė mano dėmesį ir mes tikrai turėtume labiau įsigyti įsigilinti į finansinės inžinerijos priemonių klausimą. Aš taip pat pakvieščiau visus kolegas, narius daryti tai, ką aš bandau dabar daryti. Pirmiausiai e, suprasti, kas tai yra, kad galėtume e, gerai, prasmingai diskutuoti apie šias priemonės ir apie tai, kaip mes galvojame, komisija jas naudoja. Ar žiūri ir jas. Dar kartą norėčiau padėkoti komisijai, kad mums atsiuntė, kad ir vėlai vidaus audito ataskaitos santrauką ir pažadu komisijos nariui, kai jūs grįšite gruodį pas mus, tikrai apie ją klausime jūsų. Būtų buvo geriau ją anksčiau turėti, kad gali, būčiau galėjęs pastelti ją rengdamasis šiam posėdžiui, bet kad tai, kad ji pateikta šiek tiek vėliau, nereiškia, kad jos nepanaudosime savo darbe. Ačiū. Taigi dabar jau baigiame šį darbo tvarkės klausimą. Kitas etapas bus lapkričio mėnesį, kada auditorumai pateiks savo metinę ataskaitą ir tikimės, jog išgirsime geresnius rezultatus negu kad praėjusiais metais. Na, o dabar pereiname prie ketvirtojo darbo tvarkės punkto. Europos audito rūmų specialioje ataskaita numeris 5, 2011 metai, bendrosios, bendrosios išmokos schema. Klausimai, kurie turi būti įspręsti, siekiant pagerinti patikimą jos finansų valdymą. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį ponui Harbranding, kuris yra pranešėjas. Prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kol komisaras atsisveikina su visais, aš jau pradėsiu savo, pristatinėti savo pranešimą. Tai yra tikrai labai techninė tema. 2009 metais mes turėjome 29 milijonus eurų skirtų būtent šiai e, sistemai, šiai schemai ir tai yra tikrai didelė suma Norėčiau padėkoti ponui Kratan, auditorumo atstovui, už jo ataskaitą ir už puikų bendradarbiavimą. Lygiai tą patį galėčiau pasakyti ir apie Europos komisiją. Komisaras Šolos e, tikrai labai daug nuveikė asmeniškai. Ir aišku, e, norėčiau padėkoti biudžeto kontrolės komiteto sekretoriatui už bendradarbiavimą. Pone pirmininkė, manau, kad mes auditorumo ataskaitą gavome pačiu laiku, nes kitą trečiadienį. E, komisija pateiks naujus pasiūlymus dėl bendrosios žemės ūkio politikos. Ir iš to, ką pasakė komisaras, galėčiau dalyti išvadą, kad didžioji dalis audito rūmų pasiūlymų bus perimta e, komisijos. Yra du esminiai kritikuotini dalykai susijęs su dabartinė bendrų išmokų sistema. Tai visų pirma, neaiškios E, miglotos apibrieštis, kas yra ūkininkas, kas yra žemės ūkio veikla ir kas yra e, žemės ūkio e, plotai, kuriems taikomos iš, išmokos. Auditorumo ataskaitoje pateikiami konkretus pavyzdžiai tokių, tokių plotų, kurie negali būti net ir labai stengiantis vadinami tuos reikalavimus atitinkančiais e, žemės plotais. Ir e, nepaisant to, tie, tie laukai gauna išmokas iš Briuselio. E, audito rūmai pateikė puikią ataskaitą susijusią su išmokomis žemės ūkiui, susijusią su ekologija. Ir čia matome, kad lėšos nepatenka ten, kur jos turi e, patekti, o kadangi mes čia kalbame apie 29 milijonus eurų per metus, tai tikrai ši kritika yra labai rimta. Taigi pagrindinis dalykas yra neaiškios apibrieštis. Toliau kitas dalykas, e, kita, kitas kritikuotinas dalykas, kurį aš palaikau, yra tai, kad e, yra įvairūs skirtingi modeliai valstybėse narėse. Audito rūmai suskaičiavo jų 20 Tai yra istorinis modelis, regioninis modelis e, valstybėse narėse. E, taip pat yra didžiulis lankstumas ir čia taikomi skirtingai modeliai. E, taigi tos lėšos vėlgi naudojamos vėl kitaip. Ir todėl atsitinka taip, kad valstybės narės tą bendrų išmokų sistemą interpretuoja taip, kaip joms yra patogiau. E, E, o europiniai tikslai, kuriems yra numatytos tos didžiulės lėšos, e, dėl to nukenčia. Kaip jau minėjau, ponė pirmininkė, Europos komisija savo naujame pasiūlyme e, atsižvelgs į daugelį tų kritikuotinų aspektų. Aš e, toliau pats e, e, pateiksiu savo rekomendacijas ir tikiuosi, kad komisija į jas atsižvelgs. Visų pirma, bendra išmokų e, sistema turėtų naud, būti naudojama tikslingiau. Čia vėlgi iškyla apibrėžčių klausimas. Turėtume užkirsti kelią tokiem dalykam, kad ūkininkai, kurie nebevykdo žemės ūkio veiklos, dar gauna paramą iš e, pagal bendrąją žemės ūkio politiką komisija e, teigia, kad e, tuomet iškiltų problemų su e, PPO. Galbūt taip galėtų būti, bet tada mes esame akligatvėje. Man atrodo, kad geriau yra tas lėšas nukreipti e, ūkininkams, kurie aktyviai veikia, o ir, ir užkirsti kelią tam, kad tos lėšos patektų į ūkininkų rankas, kurie nebevykdo žemės ūkio veiklos. Taigi manau, kad čia e, reikia ieškoti kitokio požiūrio ir galbūt per PPO mes galėtume bandyti rasti kažkokį sprendimą arba iš viso kažkaip pakeisti e, žemės ūkio lėšų paskirstimą. E, toliau kita mano rekomendacija. E, Praėjusiame ataskaitinėme laiko tarpyje paaiškėjo, kad iškilo labai tokių įvairių nenumatytų problemų. Tai yra, e, spra, atsira, buvo pasinaudotas spragomis teisės e, aktuose. E, ir komisijai yra labai sunku užpildyti tas spragas, todėl aš e, siūlau komisijai suteikti e, deleguotus įgaliojimus, kad komisija galėtų. E, ištaisyti tas akivaizdžias teisės aktų spragas. Ir jeigu yra akivaizdu, kad lėšos patenka ne ten, kur jos turėtų patekti, tai tuomet turi būti kažkokia paprasta procedūra, kuri leistų komisijai ištaisyti tokią situaciją. Toliau, trečias, trečioji mano rekomendacija, čia aš pritariu audito rūmams. E, aš reikalauju radikaliai supaprastinti sistemą, čia daugiau nekomentuosiu, toliau ketvirtoji mano rekomendacija e, susijusi su tuo, kad dabartinė sistema e, labai orientuojasi į egzistuojančius ūkininkus ar ūkius ir todėl yra labai sunku į rinką patekti naujiems ūkiams ar ūkininkams. Tai yra susijęs su istoriniu modeliu, e, tiesiog yra remiamasi tuo, kas tais duomenimis apie tuos, kas anksčiau gaudavo išmokas, tai jie ir gauna, o apie kitus tų duomenų nėra. Taigi, kas e, bando patekti į rinką, susiduria su didžiuliais sunkumais ir tai vyksta tokiame sektoriuje, kuris, mano nuomonė, turėtų būti žymiai dinamiškesnis. Tokiu būdu mes užkur, užker, užkertame kelią inovacijoms. Tokiame sektoriuje, kur tų inovacijų, tų naujovių labai trūksta ir labai reikia. Toliau kitas kritikuotinas aspektas, e, kad tie naujokai rinkoje e, susiduria su sunkumais e, ir užkertamas kelias naujovėms ar inovacijoms. Ir toliau, baigdamas, pateikiu tokią bendro pobūdžio rekomendaciją, tai tuo pačiu yra ir esminis klausimas Jeigu mes matome, kad, kaip veikia dabartinė sistema, valstybės narės reikalauja kiek įmanoma daugiau lankstumo, tarp valstybių narių yra didžiuliai skirtumai, net ir valstybių narių viduje yra didžiuliai skirtumai, o valstybės narės e, reikalauja e, lankstumo panaudojant. E, išmokų lėšas, ir kai matau šitą auditorumų ataskaitą, kai matau auditorumų ataskaitą dėl žemės, e, susijusią su, žemė, susijusią su žemės ūkiu, ir kai e, matau ataskaitą dėl e, neteisingai panaudotų lėšų išieškojimo, tai aš matau didžiulį skirtumą tarp tų europinių tikslų, kuriuos mes formuluojame Briuselėje, ir tarp tų tikslų įgyvendinimo valstybėse narėse. Valstybės narės reikalauja vis didesnio lankstumo, Tačiau aš manau, kad valstybės narės su, ta, su tuo pasiekia to lankstumo pradeda veikti neatsakingai. Tai yra tikrai labai griežta kritika, bet remdamasis šią audito rūmų ataskaitą aš galiu daryti tokią išvadą. Susidaro įspūdis, kad e, valstybės narės tarsi kartu bendradarbiauja su ūkininkais ir nesirūpina tuo, kad e, žemės ūkio išmokas e, ar tas le, skirtas lėšas gautų tie gavėjai, kuriems, kuriems, kuriems jų labiausiai reikia. Valstybėms narėms, e, valstybės narės stengiasi gauti kiek įmanoma daugiau e, lėšų iš ES biudžetų, bet nedaro nieko, kad tos lėšos būtų tikslingai panaudotos. Ir tai manau, kad tai yra, e, tai yra esminė problema Šiandien mes diskutuojame su Europos komisija ir auditorumais apie e, bendrųjų išmokų sistemos naudojimą, kaip veikia šita sistema, tačiau manau įdomiausias klausimas būtų valstybių narių veikla ir manau, kad mes turėtume diskutuoti su valstybėmis narėmis, su tarybos atstovais aišku, jeigu sėdėtų pirmininkaujančios valstybės atstovas čia prezidiume, tai jisai tik tai pateiktų bendro pobūdžio pastabas, kurios mums neleistų diskutuoti ir įsigilinti į problemas. Mes esame biudžeto kontrolės komitetas ir aš manau, kad tikrai yra akivaizdu, kad mes turime imtis tų atvejų, kurie kelia daugiausia problemų. Ir dabar mes to negalime padaryti, nes e, kad galėtume tą padaryti, mes turėtume išsikviesti visų valstybių narių atsakinguosius ministrus valstybių narių ministrai turėtų su mumis diskutuoti, atvirai diskutuoti. Toks būtų tikslas. E, tai tiek būtų iš mano pusės, ponė pirmininkė. Auditorumams norėčiau padėkoti ne tik, už šį, ne tik už šią ataskaitą, bet ir už kitas. Ši ataskaita yra labai kritiška ir norėčiau už tai padėkoti. Taip pat norėčiau padėkoti komisijai už puikų bendradarbiavimą ir jau dabar dėkoju kolegoms už jų reakcijas į mano pasiūlymus. Yes, like Ar norėtumėte kažką pasakyti? Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū, kad pristatė, pakvietė mane pristatyti auditorumų specialią ataskaitą. Ką tik tai pranešėjas pakalbėjo ir aš e, sutinku su jo mintimis ir manau, kad man būtų geriau dabar pabandyti jums patikslinti kai ką dėl tam tikrų pastebėjimų asmenių, e, kuriuos mes padarėme. E, tai yra susijęs su labiau techniškais dalykais ir su kritika, kurią mes esame nukreipę tam, kaip taikoma bendrųjų išmokų, išmokų schema. E, pirmiausiai reikia kalbėti apie bendrosios žemės ūkio politikos tikslus. Po 2013 metų e, bus e, įdėktos naujovės ir taip pat bus įvertinta, kaip taikoma iki šiol ši bendrosios išmokos schema, tokia kokia yra šiandiena. Audito rūmai priejo prie trijų esminių išvadų, pagrindinių. Pirmoji yra tokia teisės aktai, tokie, kurie yra šiandien susiję su bendrosios išmokos schema, ne visiškai atitinka tikslam skatinti žemės ūkio gamybą, taip pat netitinka tikslo paremti ūkininkų pajamas norėčiau kalbėti apie tą netitikimą dviem lygmenėmis. Pirmiausia, ES teisės aktų lygmenių ir e, jų taikymo valstybėse narise lygmenių. Dėl e, ES teisės aktų. Pirmiausiai. Šiandieną ES taisyklės e, numato, kad e, naudos gaviai gali būti e, juridi, fiziniai asmenys, kurie užsima žemdirbystė savo žemę, žemėje. Ir dabar e, terminai, kurie taikomi e, išmokos schemams, yra interpretuojami taikant taisyklės taip, kad naudos gavėjai E, jų ratas yra labai išplėstas ir parama taikoma ne tik tai aktyviai veikiantiems ūkininkams. Tai reiškia, kad atsirado naujų naudos gavėjų, kurių nebuvo tada, kai buvo e, teikiama tiesioginė pagalba. Ir e, nauji veikiai neužsima žemės ūkio veikla, tačiau jie gauna bendrasis išmokas, kaip ir kiti, dėl to, kad jie, pavyzdžiui, turi. Dėl to, kad jie e, yra žemės ūkio tam tikros žemės savininkai, žemės plotų savininkai. E, e, bet tokiems e, gavėjams patinka, paten, į tokius gavėjus patenka sporto klubai ar net kartais miestų centruose esantis viešieji kažkokie plotai žalieji. Ir atsirado dar kita kategorija, kurią kurie atstovauja investuotojai visiškai neužsimantis žemės ūkio veikla, bet kurie E, naudojasi bendrosios išmokos schema. Ir Taip atsitiko todėl, kad teisės aktai sukūrė tam tikrą rinką teisių į išmokas, kuri ir ta sistema yra susijusi su žemės valdomis. Norėčiau dar pateikti Jums labai iškalbų pavyzdį, nėra jis labai toks unikalus, bet labai gerai atspindi situaciją. Aš e, tą pavyzdį paėmiau iš ataskaitos, kur jums yra pateikta. Vienas naudos gavėjas 2008 metais maždaug už 200 tūkstančių eurų įgavo teisės, bet ne žemę, ir jam tai garantuoja pajamas, kurios sudaro daugiau kaip 1 milijoną eurų per penkerius metus iki e, to laiko, kol dabartinė žemės ūkio politika, tokia kokia yra, baigs galioti iki 2013 metų. Kad galėtų e, naudotis savo teisėmis, e, investuotojas ar investuotojai turi turėti žemės valdas E, tada jisai už 8 e, tūkstančius už hektarą išsinuomavo 45 e, hektarus už 8 tūkstančius eurų už 45 hektarus prastos kokybės kalnuotoje teritorijoje esančių gamyklų, bet jisai gyvena labai toli nuo tų teritorijų. Ir kad išlaikytų tą žemę, kuri laikoma geros kokybės žemės ūkio naudmenomis, jis e, su vietos ūkininkų sutarė, kad jis ganytų savo gyvulius tose ganyklose. Taigi 200 tūkstančių investicija leidžia uždirbti e, daugiau kaip milijoną eurų ir matote, kad multiplikatorius jau yra 5, koeficientas yra 5 ir e, E, yra turbūt ir daugiau tokių, kurie norėtų pasinaudoti tokią galimybę. Taigi toks pavyzdys. Kitas pavyzdys susijęs su kitų lygmenių e, teisės aktų taikymų valstybėse narėse. Nacionalinės institucijos e, turi nemažai laisvės taikyti tam tikras papildomas nuostatas įgyventinant ES teisės aktus ir ne visuomet tos papildomos nuostatos siemos su e, žemės ūkio gamyba. efektyvumo našumo didinimu. Daugelį valstybių narių žemės, kurios visiškai netinka e, žemės ūkiui, pavyzdžiui, miško žemė, kuri tradiciškai naudojama kartais kaip ganyklas, E, bet tokia žemė pripažįstama tinkama vienose valstybėse narėse, bet ne kitose. Ataskaitoje kalbama, nu, pateikta nemažai fotografijų, kurios geriau negu mano žodžiai atspindi padėtį kaip kartais visai netinkama žemė yra priskiriama žemės ūkio uh, naudmenoms. Pavyzdžiui, buvo plotai žemės nustatyti, kur visiškai, kuri e, yra apsodinta mišku ir ta žemė priskirta e, naudmenoms be jokių problemų. Kitas dalykas. Uh, nepakanka turėti tik tai tinkančias žemės, kad gautum išmoką, bet reikia užtikrinti e, ge, e, kompli, gerus standartus aplinkosaugos ir žemės ūkio. E, GAEK tai yra angliškai. Ir labai dažnai valstybės narės beveik nekelia jokių reikalavimų šioje srityje. E, kartais, jeigu e, ūkininkai turi, žmonės turi žemės e, saugomose gamtinėse teritorijose, jie teisė į bendrasias išmokas, net jei ir neužsima jokia žemės ūkio veikla. Šiaip pagal tiesioginę pagalbą jie neturi, negautų jokios paramos. Tai yra visiškai nepateisinamas e, naudos gavėjų rato išplėtimas. Kita išvada, prie kurios priejome kaip dabar viskas yra, bendrųjų išmokų schema yra, kelia tam tikras prieštaras, nes tai ja, jomis siekiama paremti ūkininkų pajamas, bet kita vertus neatsižvelgiama į E, e, specifinę ūkininko, konkrečio ūkininko padėtį. Kartais e, pag, iš vienos pusės pagalba siema su plotu žemės ūkio naudmenų, kaip ir anksčiau. Yra ir dažnai būna taip, kad nedaug, bet stambių savininkų gauna e, šias išmokas. 2009 metais 0,4 procentai naudos gavėjų gavo 13 procentų bendrųjų išmokų. Tai reiškia 100 milijonų eurų vienam, atsiprašau, 5 tūkstančius e, vienam gavėjui. Ir Tai reiškia, kad uh, uh, kiti gauna dešimt, mažiau kaip 10 tūkstančių eurų vienam e, ūkininkui. Dar pasakysiu, kad bendrųjų išmokų schema neatspindi to, ar laikomasi aplinkos saugos standartų, kuriuos minėjau, taip pat e, neatspindi žemės naudmenų kokybės. Pavyzdžiui, Prancūzijoje e, yra labai gerų žemės plotų bos regione, o e, kitur žemė gali būti kalnuotose teritorijose, kurios kokybė bus prastesnė. Ir taip pat e, ne atsižvelgiama į tai, ar ūkininkai e, saugo kramštovaizdį ir e, imasi žemės ūkio veiklos. Bendrosios išmokos schema e, atveria daugybę galimybių valstybės, valstybėms narėms. Yra paskaičiuota, kad maždaug 20 modelių yra taikoma, e, taikant bendrasias išmokas. Aš e, nenagrinėsiu tų visų modelių, bet paminėsiu svarbiausius. Pirmiausia, istorinis modelis, kurį e, taiko 11 iš 17 valstybių narių pagal šį modelį teisės į išmokas yra apskaičiuojamos pagal tiesioginę pagalbą, kurią gavo e, ūkininkas 2001-2002 metais, per trejus metus tuo laikotarpiu. Ir e, siejama tai su e, taip pat plotų turimų naudmenų. Ir matome, kad bendrosios išmokos e, schema vis labiau nutolsta nuo gamybos modelio. Taip pat nekam, nepakankamai atsižvelgiama į jaunus ūkininkus. Prieš dešimt metų, kai, buvo, e, kai taikomas tas referencinis e, laikotarpis, e, buvo jie paprasčiausiai dar neužsiemė ūkininkavimo. Ir e, ėmėsi ūkininkavimo veiklos tik e, vėliau. Nekalbėsiu apie audito rūmų rekomendacijas, nes e, jos susijusios su visais e, pastebėjimais, o jūsų pranešėjas jau apie tai labai aiškiai pakalbėjo, taigi nemanau, ar man reikia čia kartotis. Galiu tik tai pasakyti, kad mes formuluojame išvadas ir tikimės, kad jas bus atsižvelgta peržiūrėti bendrąją žemės ūkio politiką po 2013 metų. Taigi, ponas pirmininkė, e, prieš baigdamas aš norėjau padėkoti pranešėjui E, Gerbrandinės, jisai labai domisi mūsų darbu, taip pat jis dirba labai atvirai su mumis, e, labai e, puikiai bendradarbiavome tiek su juo, tiek su kitais, kurie prisidėjo prie pranešimo. Dėkoju, aš norėčiau dar sureaguoti. Dar ponas Borkat mums labai paliko įspūdį malonų rūmų E, pasisakymas atstovo dabar komisijai žodis. Ačiū, norėčiau pasveikinti Jūs e, su, mm, už tai, kad e, buvote paskirtas į šią naują poziciją ir linkiu visokio sėkmės šiame naujo darbe. Ponios ir ponai, gerbiami nariai, aš taip pat norėčiau padėkoti auditorumams ir jūsų pranešėjams, ponui Gerbenjan Gerbrandi, už jų uh, pastebėjimus ir rekomendacijas. Visa tai yra labai vertinga, e, siekiant mūsų bendro tikslo toliau tobulinti bendrųjų išmokų sistemą, e, siekiant geriau atliepti į šiandienos Europos žemės ūkio patiriamus iššūkius. Žinoma, Europos audito rūmų rekomendacijos susivaidino svarbu vaidmenį rengiantis reformai, kuri šiandien yra mums prieš akis. Ir komisija patvirtins ir vėliau paskelbs savo teisė kūrinius pasiūlymus dėl bendrosios žemės ūkio politikos 2014-2020 e, metams. Nekalbant dabar apie visas šio teisė kūrinio pasiūlymo detalės, norėčiau atkreipti dėmesį į keletą svarbių dalykų, kuriuos minėjo tiek ponas Gerbrandi, tiek ir ponas Kretan. Čia norėčiau pabrėžti tai, jog žinoma, komisija suvokia tas problemas, kurios buvo iškeltos ir mes tikimės, jog žengėme tinkamą kryptimį, kad galėtume tinkamai išspręsti šias problemas. Leiskite pirmiausia pasakyti, jog labai svarbus šis klausimas, kurį ponas Gerbrantė pavadino apibrėžčių klausimų. Būtent kokios yra tinkamos žemės ūkio veiklos, ūkininko apibrėžimas ir taip toliau. Ponas Kreta paminėjo keletą pavyzdžių, e, sakykime, tiesiog išskirtinių pavyzdžių. Na, kalbėkime atvirai, tai nėra įprastiniai e, esamoje sistemoje pasireiškintys atvejai. Tačiau vis tiek reikia spręsti tokias problemas ir e, neleisti, kad egzistuotų tokios spragos, kaip pat jūs sakėte, pona Gerbrandi. Taigi labai svarbu nustatyti tinkamas apibrieštis. Taigi mes pateiksime naujas apibrieštis, kurios bus konkretesnės. Taip pat norėčiau pasakyti, kaip jūs, ponė Gerbrandi, minėjote, mes laikomės atsietų mokėjimų principų. Būtų daug lengviau, jei galėtume pasakyti, ne, grįžtame prie senųjų laikų ir dabar vėl susijęjame išmokas su produkcija, su gamyba. Žinoma, tai būtų tikslingiausias būdas e, atsiliepti į audito rūmų rekomendaciją siekti aukštesnio našumu. Tačiau iš praeities pasimokėme, jog tai nėra tinkamas būdas žengti pirmin ir todėl komisija, bent jau savo pasiūlyme, parodė, jog yra pasišventusi, pasiryžusi taikyti atsėtų išmokų metodą ir tai yra labai svarbu. Reikia išlaikyti tokį atsėtų išmokų metodą ir tuo pat metu siekti geriau apibrėžti tas koncepcijas, kurios leidžia dalyvauti šioje sistemoje. Toliau galiu labai aiškiai pasakyti, komisija įgyvendins tai, ko tiek pranešėjas, tiek ir audito rūmai prašė. Mes matome, jog dabar yra pribrendęs laikas pradėti taikyti vieną modelį visoje Europoje, kuris nesiremtų istoriniais elementais ir būtų panašiausias į tai, ką mes vadiname dabartiniu regioniniu modeliu. Toliau klausimas susijęs su perskirstimu tarp ūkininkų. Ponas Kretanas mums pateikė pavyzdžių iš šių metų naudos gavėjų veiklos. Čia komisija pateiks labai labai griežtą lubų nustatymo taisyklę, kuri bus tuo pat metu progresyvi ir taip pat sumažins tam tikrą išmokų sumą. Taigi niekas negaus daugiau negu kad maksimali išmokų suma, o toliau einant žemyn bus progresyvus išmokų mažinimas. Tai bus vienas iš esminių elementų siekiant labiau pateisinamų, e, pateisinamos paramos išlaidoms. Toliau kalbant apie tiesioginę paramą, Buvo minėta, jog nėra visiškai aišku, už ką mes mokame tokias tiesioginės išmokas. Mūsų pasiūlyme bus naujas elementas, kuris vadinasi siekimas e, e, ekologinių priemonių. Taigi 30 procentų visų tiesioginių išmokų bus tiesiogiai skiriamos aplinkosauginėms priemonėms. Ir čia svarbu yra tai, taip pat ir jums, ponė Gerbrandi, taigi svarbu yra tai, kad šios priemonės yra labai aiškiai ir tiksliai apibrieštos ES lygiu. Yra tam, tikras, e, tam tikro lankstumo, kuris visgi yra nulinis valstybėse narėse, palyginus su dabartinėmis e, aplinkosauginėmis priemonėmis, kurios buvo gana lankščios. Kitas dalykas, mes numatysime išmokas jauniesiems ūkininkams. Ponas Kaitinas tai taip pat minėjo. Ir tai bus papildant tiesioginės esamas išmokas. Taigi tai bus parama, kurią papildomai gaus jauni ūkininkai iš antrojo ramščio, tai yra kaimo plėtros ramščio. Taigi tai yra du pavyzdžiai, rodantis, kaip mes norime geriau ir tikslingiau skirti lėšas, negu kad šiuo metu. Kitas klausimas, e, kurį labai pabrėžė ponas Gerbranderis, yra teisus, būtent reikia skirti daugiau lėšų moksliniams tyrimams ir, tyriam, ir inovacijoms. Norėčiau atkreipti dėmesį į komisijos dokumentą dėl daugiametės finansinės perspektyvos. Ten matome, kad lėšos skiriamos E, moksliams tyrimams žemės ūkio srityje, taip pat ir inovacijoms šioje srityje, labai smarkiai padidėjo. Taigi, dabar priklausys nuo mūsų, ar mes tinkamai skirsime šias lėšas tinkamiems projektams, tačiau sutinku su ponu Gerbrandi, jog ūkininkų lygyje dar yra erdvės nuveikti daug daugiau negu kad matome šiandien. Baigdamas, norėčiau atsakyti į paskutinį pranešėjo iškeltą klausimą, kalbant apie valstybių narių lankstumą. Čia mes turėtume išskirti du dalykus. Būtinas tam tikras lankstumas valstybėms narėms, kadangi nėra vienintelės taisyklės visiems žemės ūkio srityje. Mes matome, jog yra daugybė įvairiausių ūkių struktūrų, yra įvairiausių žemės ūkio sąlygų. Taigi būtina palikti tam tikrą lankstumo elementą valstybėms narėms. Tačiau mes turėtume nuveikti daugiau, siekdami tinkamai apibrėžti tas ribas, kuriuose gali judėti valstybės narės. Ir šiuo požiūriu labai sveikinčiau pranešėjo pono Garbrandi patiktą rekomendaciją, kurioje jis teigia, jog labai dažnai mes matome praktinėme mūsų valstybių taikime tas teorinių taisyklių spragas. Tik tuomet mes jas pamatome. Taigi norėtume, kad mūsų teisėkūrinis pasiūlymas užbėgtų į kelią e, tokiems dalykams ir matytume, kur galima deleguoti komisijos įgaliojimus kad komisija galėtų greitai reaguoti į tam tikrus netikslumus, kadangi, kaip jau sakiau, taisyklės yra labai sudėtingos, valstybės narės, kaip kad sakė auditorumo atstovas, kartais įvairiai interpretuoja tokių taisyklių taikymą galimybės. Taigi čia komisija turėtų turėti geresnės ir veiksmingesnės priemonės, negu kad pažeidimo procedūra, kuri gali trukti dviejus, trejus metus, tam, kad būtų galima tinkamai ištaisyti tokius trūkumus, kurie pasireiškia. Taigi komisija pateiks savo teisėkurinius pasiūlymus ir jeigu jūs juos atidžiai perskaitysite, pamatysite, kad tikrai labai daug to, ką rekomendavo Europos audito rūmai, atsidūrė, e, taip pat ir jūsų pranešėjo pranešime, bus sprendžiama. O vėliau jau mes galėsime paanalizuoti, ar to pakanka. E, tai įvyks diskusijose tarp parlamento ir tarybos ir pažiūrėsime, ar mums pavyko patobulinti esamą padėtį. Dėkoju. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį nariams. Pirmiausia, ponė Gresler. Dėkoju. Nu, norėjau padėkoti audito e, e, rūmams ir norėčiau ponui Kretanui pasakyti, kad man e, labai patiko jūsų ataskaita, o dabar perėsiu prie vokiečių kalbos tikrai puikiai ataskaita, labai dėkoju, tačiau atsižvelgdama į ataskaitos apimti, o čia kalbama tik apie trečdalį visų išmokų iš biudžeto, iš ES biudžeto, yra kalbama apie 30 milijardų eurų, kurias, kurios yra naudojamos kaip pagal e, bendrų išmokų schemą. Todėl man kyla klausimas, kodėl taip vėlai mes gavome šitą ataskaitą. Jeigu būtume gavę anksčiau, mes būtume galėję dar kažką pakeisti, dabar mes nieko nebegalime keisti, belieka laukti geresnių laikų, tikėtis geresnių laikų. E, ponas direktorius Borchertas e, tą jau paminėjo, tačiau man toksai geresnių laikų laukimas visuomet yra susijęs su, su kažkokia bloga patirtimi. Mes e, žinojome, kokios problemos yra susiję su, šita, su šita bendrųjų išmokų schema. Mes e, apie tai daug kalbėjome. E, todėl pirmasis klausimas, kodėl mes pernelik vėlai gavome šią ataskaitą. Negi jūs patys netikėjote, kad mes e, galė, galėsime ką nors pakeisti, kad mes imsimės to ryšto. Toliau kitas dalykas. Iš tiesų, uh, bendrosios, be, bendrosios išmokos turėtų, ta bendrų išmokų sistema ir tos išmokos turėtų būti skiriamos um, ūkininkams, kad jie būtų konkurencingi. Tačiau tie ūkininkai gavę tas išmokas ne, netapo konkurencingesni uh, arba tapo tik iš dalies konkurencingi. Ir mes šią liepą lankėmės Vengrijoje ir mes matėme, kad už 2,5 hektaro uh, yra e, gaunamos išmokos pagal šią schemą. E, tai, taigi, kur yra tie valdymo mechanizmai siekiant konkurencingo žemės ūkio? Jūs sakote, kad 60 procentų visų ūkininkų yra vyresniniai 55 metų. Manau, kad mes turėtume dalį tų išmokų skirti siekiant padėti senstantiems ūkininkams atsisakyti šitos veiklos, ir e, dalį e, lėšų skirti jauniems, padedant jiems e, patekti į šią programą. Taip pat norėčiau paklausti komisijos atsiejimas, išmokų atsiejimas nereiškia automatiškai, kad mes kalbame apie tradicinį istorinį modelį. Norėčiau jūsų paklausti, ar jūs tikitės, kad aktyvių ūkininkų, aktyvę žemės ūkio uh, veiklą vykdančių ūkininkų e, remimas, tų ūkininkų, kurie vykdo žalėje veiklą, ar jis yra įmanomas. Aš manau, kad tai yra įmanoma. Daugiau niekas iš narių nenori pasisakyti. Tuomet pranešėjas, jeigu nori, gali apibendrinti diskusiją. Dėkuoju, pirmininkė. Atsiprašau, dar pamiršau poną Odį. Atsi, e, tikrai atsiprašau. Labai trumpai. Norėčiau padėkoti audito rūmų atstovams ne tik už ataskaitą, bet ir už tai, kaip jie dirba 2003 e, metų tikslai buvo išlaikyti bendrą žemės ūkio politiką ir taip pat padaryti taip, kad jie atitiktų PPO taisyklės, e, kurios neleido tiesiai teikti paramos gamintojams. Dabar jau yra apibrieštos pagrindinės gairės tolesnėms komisijos e, diskusijoms dėl ateities ir e, reikia galvoti, kaip e, atskirti paramą, galvoti apie e, pajamas, bet pajamas iš žemės ūkio veiklos pirmiausiai, neapyvarta. Tam tikrose sektoriuose, ne visuose, tam tikrose, pavyzdžiui, gyvulinkystės sektoriuose matome tam tikras tendencijas ir galima galvoti apie tai, kad reikėtų e, sieti paramą su būtent pajamomis, o ne apyvarta. Taigi ačiū Jums už Jūsų požiūrį pristatymą. Ar norėtų kas nors iš komisijos ar audito rūmų pakomentuoti? Atrodo, kad ne. Tai pranešėjau. Galbūt auditorumai vis tik tai norėtų atsakyti. Atsiprašau, nesupratau, sako pirmininkas. Taigi prašom, jeigu norite, pirmininkė, labai trumpai dėl to, kodėl mes taip vėlai pateikėme savo ataskaitą. Deja, visos mūsų ataskaitos e, atkeliauja po fakto ir aš nieko negaliu padaryti dėl to. Tai yra dėl e, paprastos priežasties. E, reikia kažką tai audituoti prieš parašant ataskaitą. Nauja e, politika buvo apibriešta 2003 metais, tačiau įsigaliojo tik 2005. Aš jums pristačiau audit audito e, atlikto tarp 2006 metų e, ir 10 metų rezultatus 17 valstybių narių. Taigi užtrunka šiek tiek laiko, kol e, suformuojame išvadas. Norėčiau pasakyti, kad dalis informacijos buvo paskelbta atskirose metnėse mūsų ataskaitose ankstesniais metais Tačiau šį kartą skirtumas yra tas, kad mums pavyko e, viską pateikti iš tam tikros perspektyvos ir padaryti bendrasias išvadas pateikti e, iš e, atskirų pastebėjimų ir iš nagrinėtų ištirtų operacijų. Bet kitaip negalime, mes vėluojame, bet ne per daug vėluojame kad būtų atsižvelgta komisijos į mūsų pastabas ir labai dėkoju ponui Bočia, kad jisai, e, už tai, ką jisai pasakė apie mūsų darbą. E, mes supratome, kad jūs prieš galėdami komentuoti turite turėti faktus. Ir ačiū Jums, kad kalbėjote trumpiau. Dabar žodis pranešėjai. Dėkoju. Ex ante veikla būtų labai įdomi audito rūmų veiklos dalis, bet tikriausiai trečiadienį pakalbėsime plačiau apie tos dalykus. Aš nekartosiu visko, kas buvo pasakyta. Norisi padiskutuoti apie pačią žemės ūkio politiką, bet nemanau, kad tai būtų mūsų uždavinys. mes e, žiūrime į priežastis, lūinčias už tam tikrų dalykų, kaip komitetas. Žemės ūkio politika yra galbūt emocingesnė politikos kryptis e, negu kad norėtume ir dėl to kyla problemų. Pusantro hektaro e, Vengrijoje neturi ateityje bet mes turėsime e, laukti komiteto sprendimo. Aš girdėjau radikalesnių sprendimų pakeisti žemės ūkio politiką, galbūt su ponė Gresler galėsime susėsti ir juos aptarti. Man būtų malonu, jeigu jos frakcija paremtų mus. Galiausiai e, lieka man klaustukas dėl problemų su PPO suprantu, kad atsidūrėme tam tikrame užburtame rate. Norime, kad lėšos būtų kryptingiau naudojamos, negalima sėti jų su gamyba, e, siejimą su istorinė gamyba, istoriniais gamybos rezultatais. Gerai, kad jau uh, tolstame nuo to, bet mes turime tikriausiai e, pereiti prie visiškai kitos sistemos, tai akivaizdu. Mano nuomonė, reikia užtikrinti, kad subsidijos ir parama būtų skirta tam, kam jo reikia, o ne tam, kaip ją norėtų matyti valstybės narės. Jeigu tas pokytis bus įdėktas, tai po keleto metų pamatysime naują pranešimą, kuriame bus kalbama apie tai, kad pinigai e, panaudoti keistai ir nebūtinai ten, kur, kur e, numatyti buvo. Bet e, baigdamas dar priminsiu tą ex ante pasiūlymą. Komisijos, kaip žinia, pasiūlymas bus pateiktas trečiadienį ir bus labai gerai išgirsti Žemės ūkio komisaro e, nuomonę, taip pat nuomonę apie ex ante. Ir auditorumai taip pat e, turėtų padėti savo informaciją ir e, nuomonėmis. Taigi dabar periname prie penktojo mūsų darbo tvarkės punkto, tai yra uh, šeštoji Europos audito rūmų specialioje ataskaita pateikta 2011 metais, bendrosios, bendrosios išmokos schema, ar iš ERPF e bendrai finansuoti turizmo projektai buvo veiksmingi. Prašom pranešėjau. Ačiū pirmininkė. Na, pirmiausia, kalbant apie audito rūmų ataskaitą, ji yra pateikta, o savo pranešimo atžvilgiu aš kalbėsiu labai trumpai. Uh, Na, žinome, kad turizmas iš tikrųjų yra labai svarbus pramonės sektorius Europos Sąjungoje, jame dirba beveik 10 milijonų žmonių visoje Europos Sąjungoje. Taip pat kolegos gali matyti iš pateikiamo dokumento, kad 4,6 milijonai eurų yra skiriama iš Europos regioninės plėtros fondo 2006 metais. Ir e, vien jau žvelgiant iš šio, šių, šių lėšų masto matome, jog šis sektorius yra labai svarbus ir nusipelno auditorumo tyrimo. Matome, kokie buvo, kokia buvo audito apimtis ir tikslai. Ir rezultatai buvo gana tinkami. 73 projektai padėjo padidinti turizmą, 58 procentai e, parodė, jog padaugėjo darbo vietų arba buvo išlaikytos darbo vietos, buvo sukurta beveik 98 procentai darbo vietų ir atrodo, jog jos yra patvarius. Taip pat matome jo, iš auditorumų išvadų, jog yra ir tam tikrų rūpestį keliančių sričių. Buvo nustatyta, kad finansavimas e, nebuvo skiriamas e, pasiremiant tuo ir bus sukurtos naujo, naujos darbo vietos, taigi nebuvo tinkamai nustatyti projekto tikslai pradžioje. Ir taip pat netgi, kai projekto pradžioje buvo nustatyti tam tikrai tikslai, jie nebuvo visiškai gyventinti ir 42 procentai naudos gavėjų gavo Europos regionės plėtros fondo lėšas, tačiau jiems, jie susidūrė su administracinė našta. Taip pat kolegos gali matyti e, pateikiamą dokumente pateikiamą komisijos atsakymų santrauką ir komisija atkreipė dėmesį, kad sanglaudos politika yra įgyventinama pagal bendra, bendras valdymo sistemas. Komisija e, siekia, kad projektuose buvo, būtų įgyvendinti nustatyti tikslai ir taip pat e, kad tai būtų toliau tęsima ateityje. Kalbant apie mano paties rekomendacijas, kurias aš pateikiu pranešimo pabaigoje, sveikinu tai, jog Daugelio projektų rezultatai e, atnešė teigiamų rezultatų, būtent buvo sukurtos naujos darbo vietos. Taip pat e, patvirtinu, jog šie tikslai buvo svarbus ir tikriausiai pats svarbiausias tikslas buvo naujų darbo vietų sukūrimas. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į tai, jog įgyvendinant kitus tikslus padaugės turizmas ir bus sukurtos naujos darbo vietos. Pavyzdžiui, taip pat padaugės lankytojų, turistų tam tikrose srityse, padaugės tokių turistų e, leidžiamų išlaidų procentas e, tose regionuose ir taip pat e, mūsų regionuose bus kuriamos naujos darbo vietos. Savo rekomendacijose taip pat teigiu, jog reikėtų įvertinti kitą parama teikiama per Europos ekonominės plėtros fondą ir reikėtų daug tiksliau skirti lėšas, negu kad tai buvo daroma praeitie. Galiausiai aš taip pat pritariu tam, jog reikėtų dėti daugiau pastangų tam, kad būtų supaprastintas e, subsidijų skirimas e, pagal ERPF procedūrą. Ir šis supaprastinimas yra labai svarbus tam, kad naudos gavėjai galėtų e, sulaukti tam tikros pažangos Taigi, tiek galėčiau pasakyti apie savo pranešimą ir norėčiau dar kartą padėkoti audito rūmams, ypač ponui Spear, kuris prižiūrėjo šios srities auditą, taip pat dėkoju sekretoriatui. Ir tiek būtų mano pastabų, ponė pirmininkė. Ačiū, o dabar norėčiau suteikti žodį ponui Ispir auditorumų vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti Jums už tai, kad suteikėte progą dalyvauti šiame posėdėje ir pasikeisti nuomonėmis dėl audito ataskaitos numeris 6, pateiktos 2011 metais. E, jos pavadimas yra bendrosios išmokos schema, ar iš ERPF bendrai finansuoti turizmo projektai buvo veiksmingi. Nenorėčiau kartotis ir pasakyti to, kas jau buvo pareikšta. Ir e, pranešėjas jau pabrėžė e, svarbiausius dalykus. Taigi, ši specialioji ataskaita numeris 6 yra pirmoji auditorumų ataskaita, kuri yra visiškai skirt, e, e pašvesta ES e, paramai skiriamai pagal struktūrinius fondus. Ir čia kalbama apie paramą 2000-2006 metų laikotarpiu iš ERPF ir e, buvo skirta 66 milijonai eurų. 6 milijardai eurų iš ERPF. Taip pat e, Europos Sąjungoje buvo skirta 200 milijonų papildomai bendram finansavimui ir audito rūmai siekia nustatyti, ar tokie projektai pasiekė savo tikslų ir ar juos galima pateisinti ES ateigiamos paramos atžvilgių. Čia kalbame apie turizmo sritį ir ji yra susijusi su bendru valdymu. Nacionalinės valdymo atsakingos institucijos turi įgaliojimus parinkti projekto valdytoje ir toliau vykdyti stebėsiną, kaip yra vykdomas projektas. Įvairiose regionuose buvo vykdomi tokie projektai ir atlikus tyrimą buvo nustatyta, kad didžioji dalis tokių projektų buvo finansuojama pagal turizmo antraštę. Ar tai būtų jūrininkystės sektorius, geležinkelių sektorius, kelių sektorius ir panašiai. Taip pat buvo statomi tam tikrai laisvalaikio ir atostogų praleidimo centrai. Ir tokį sąrašą galima tęsti ir tęsti. Tokią įvairovę galima paaiškinti specialiaisiais e, tokių regionų poreikiais. E, Tuose regionuose kaip tik ir buvo įgyvendinami šie turizmo projektai. Auditorumų ataskaitos išvados yra tokios, jog e, tokie vykdyti projektai turizmo srityje apskritai buvo veiksmingi. Vis dėlto audito rūmai pateikė tam tikras rekomendacijas, siekiant užtikrinti, kad tokie projektai kurie buvo vykdomi, iš tikrųjų galėjo prisidėti prie ekonominio augimo, buvo reikalingi ir tai, teis, audito rūmai rekomendavo komisijai tęsti tokią gerą praktiką ir vertinti tokių projektų efektyvumą bei stengtis geriau skirti lėšas, tikslingiau skirti lėšas turizmo sektoriuje. Norėčiau pasveikinti pranešėjo Vono pranešimą. Mes pritarėme jo patiktoms išvadoms. Toliau man malonu, kad Europos parlamentas neseniai patvirtino rezoliuciją dėl Europos kaip pasaulio svarbiausio, svarbiausio turistinio žemyno Ir vykdydami savo auditą, mes atsižvelgėme ir į daug platesnį kontekstą, kurį pateikė Europos parlamento pateikiamos rezoliucijos. Labai svarbu atsižvelgti į turizmo į įvairias ypatybės, tokias kaip, pavyzdžiui, sezoninis pobūdis ir kiti dalykai. Būtina, kad vyktų uh, Glaudus bendradarbiavimas tarp Europos komisijos ir valstybių narių, tarp regioninių ir vietos atsakingų institucijų ir taip toliau. Tačiau tikriausiai pats svarbiausias dalykas yra tai, kad mūsų ataskaita ir rezoliucija suvokia ir pripažįsta tai, kad turizmas turėtų vaidinti labai svarbu vaidmenį sanglaudos politikoje, tačiau būtina toliau dėti pastangas tam, kad būtų galima tikslingiau skirti ES finansavimą šiam sektoriui. Ačiū. Commission. Labai ačiū, dabar žodis komisijai. Labai ačiū, pirmininkė. Labai ačiū ponui Vonui už pranešimą ir audito rūmams už veiklos auditą atliktą. Komisija jį labai sveikina, pritarė išvadoms audito, būtent e, kur sakoma, kad Europos e, regionės plėtros fondo lėšos veiksmingai naudojamos turizmo sektoriuje. E, taip pat mes siekėme toliau nustatyti rodiklius e, teisingus, kurie susijęs su sanglaudos politika. Ir Komisija praeitą savaitę pateikė naujus pasiūlymus, kaip žinia, ir mes norime toliau išlaikyti koncentraciją ateityje ir e, daugiau dėmesio skirti projektų lygmeniui. Kaip sakė ponas Vilhan, uh, E, valdančioji institucija struktūra turės e, atrinkti projektus, kurie bus finansuojami iš regionės plėtros fondo, bet noriu pasakyti, kad e, viskas turi atsispindėti, pats procesas turi būti pagristas naujais atrinkimo kriterijais. Mes manome, kad yra svarbu užtikrinti geresnės politinės kryptis, geriau jas formuluoti ateityje, kad dirbtume veiksmingiau. Taip e, reikia pripažįsti, kad jeigu neturėsi aiškių tikslų, bus sunkiau įvertinti veiksmingumą. Dėl uh, E, paramos turizmo sektoriui reikia pastebėti, kad regionės plėtros fondas neskirsto išteklių kaip po tokių turizmo sektoriui. Mes remiame integruotas regionės plėtros strategijas, kurios tam tikrais atvejais apima turizmą ir e, parama turizmui yra įrašyta į e, paramą vairiems regionams kaip tikslai siektini ir mes investuojame vis e, daugiau į vertinimą, skatiname valstybės narės e, atlikti vertinimus, kurios nustatytų, ar pagalba buvo veiksminga, galvoti ne tik apie įgyvendinimą, bet mes taip pat norime pasižiūrėti, kaip uh, E, fondo parama e, turizmui skirtingose regionuose sąveikauja su kitomis investicijomis, ar tikrai užtikrinama maksimali e, vertė paramai iš šio fondo. Mes taip pat sieksime, kad būtų toliau supaprastintas supaprastintos galimybės pasinaudoti paramą iš regionės plėtros fondo ateit ateičiai yra pateikti pasiūlymai, e, kuriuose numatytos paprastesnės taisyklės naudos gavėjams. Mes tikimės, kad mums pavyks e, net tiek daug valdymo struktūroms numatyta supaprastymą, bet mes, nes mes galvojame, kad svarbiausia yra naudos gavėjams supaprastinti taisyklės. O dar norėčiau padėkoti audito rūmams už ataskaitą, kurią esame labai patenkinti. Taip pat dėkojame ponui Voganui už rekomendacijas. Ačiū. Dėkuoju. Matau, ponė Gaislė. Norim čia pasakyti, prašom. Ši ataskaita iš tiesų yra labai įdomi. Mes visi manome, kad parama turizmui yra labai gerai, nes kiekvieno miesto meras turi apie šimtą turistinių projektų, kuriuos norėtų finansuoti. Ir taip pat matome, kokie yra rezultatai, todėl kyla klausimas, ko mes siekiame. Manau, kad europinė pridėtinė vertė taip pat yra ir tai, kad e, keliaudamas po Europą matai e, gerus viešbučius. E, tačiau, kai Slovenijoje pamačiau penktą penkių, penkių žvaigždučių viešbutį, kuris statomas iš ES lėšų, tai taip pat kyla tam tikrų klausimų. Todėl Esminis klausimas yra, ar nebūtų galima tų lėšų panaudoti efektyviau. Mes žinome, kai būna, kai paramos prašytai ateina su ilgais sąrašais įvairių e, projektų. Taigi, ar tarp, to Europ, ar, ar tarp tos europinės pridėtinės vertės ir, ir lėšų įsisavinimo, ar nėra kažkokių kitų galimybių, kaip būtų galima paskirstyti paramą efektyviai? Euh, Aš taip pat norėčiau pasidžiaugti auditorumų išvadomis. Nežinau, ar visi parlamento nariai gavo uh, tekstą ataskaitos, bet uh, ta ataskaita yra labai naudinga bus visiems derantis dėl kitos finansinės perspektyvos. Mes turime keisti, uh, kelti klausimą, uh, ar mes gerai naudojamės lėšomis, e, turėdami Europos turizmo politiką, turime, tapti, e, turime galimybę tapti pirmą didžiausią turizmo požiūrių teritoriją Europos Sąjungą, populiariausią teritoriją, patraukliausią turizmui. E, aš supratau, kad buvo pasakyta, kad būtų įgyvendin, ketvirtis apklaustųjų sakė, kad būtų įgyvendinę e, projektus savo net ir negaudami paramos. Taigi turime klausti, kaip mes e, naudojame viešas lėšas tokiems dalykams. Ir ar sukūrėme papildomą vertę. Aš labai e, pritariu pasiūlymams dėl supaprastinimo taisyklių. E, Ir taip pat norėčiau padėku, pasveikinti e, Velsą su puikiais rezultatais, e, kovant dėl pasaulio regbio taurės. Aš dar taip pat spėjau atvykti į posėdį, kad galėčiau pasisakyti šiuo darbo tvarkės klausimu. Aišku, proje, turizmo projektai yra iš tiesų patys sėkmingiausi iš visų programų. Pažiūrėjus į kitas programas, aš norėčiau, kad jos bent iš dalies veiktų taip, kaip e, turizmo projektai. E, aišku, finansuojant iškyla tam tikrų problemų, tačiau aš norėčiau užduoti vieną klausimą. Ne visi e, projektų vykdytojai atsakė į klausimyną. Man kil, kyla klausimas, kodėl atsitiko ne visi. E, E, nes iš tiesų visi paramos gavėjai turėtų atsakyti. Ar yra kažkokios specifinės priežastys, kodėl dalis e, paramos gavėjų neatsakė? O jeigu tos priežastys yra nepakankamos, ar auditorumai ieškojo tų priežasčių? Ir toliau kitas dalykas, auditorumai pateikė rekomendaciją, kaip būtų galima mažinti. Kaip būtų galima tikslingiau panaudoti lėšas? Vėl norėčiau paklausti, ar galima iš anksto e, numatyti, ar, ar, tie, ar tie projektai bus finansuojami, ar, ar jie sukurs ka, kažkokią pridėtinę vertę. Taigi, pažvelgus į šią ataskaitą, aišku, yra tam tikrų kritinių aspektų, tačiau iš tiesų aš buvau maloniai nustebinta, kad e, turizmo programa tai puikiai veikia. Ir paskutinis klausimas, ar nebūtų prasminga, jeigu valstybės narės e, prisijimtų savo atsakomybę? Ar jūs kalbate apie europinę papildomą vertę? Pone Itela, dėkui pirmininkė, dėkuoju už e, šią gerą ataskaitą, bet turiu klausimų. Šeštasis puslapis ten parašyta, kad e, 400 4153 e, milijonai buvo paminėti, panaudoti investicijoms į turizmą, tai yra nepaprastai didelės lėš, didelė suma. Ir kad 75 e, procentai atvejų e, buvo nu, nustatyti, kad sukurta papildoma darbo vietų. 2000, 2000, E, kitaip tariant, 2500 e, darbo vietų yra sukurta. Tai kaip yra su tais skaičiais? Pranešėjas pabaigoje atsakys šį klausimą. E, o dabar dar audito rūmams suteiksiu žodį sureaguoti į išsakytas pastabas. Norėčiau padėkoti e, Jums už klausimus. Norėjome e, išryškinti Europinės pridėtosios vertės aspektą savo rekomendacijose. E, pasižiūrėjome į savo išvadas ir e, suformulavome rekomendacijas, kuriuose pabrėžiami tam tikri dalykai konkrečiai komisijos e, veiksmų įvertimas per ateinantį laikotarpį. Taip pat komisija skatinama atlikti vertinimą ir padėti valstybėms e, narėms e, geriau e, formuluoti savo planus šioje srityje. Projektai gali būti labai svarbus. Mes E, savo specialioje ataskaitoje patikrinome projektus, kurie baigti gyvendinti valstybėse narėse. E, tam tikrą skaičių projektų patikriname. Tai yra valdymo projektai. Turiu pasakyti, kad daugiau kaip 200 projektų buvo mūsų imtyje iš e, mes juos įvertiname tos projektus e, pagal atsakymus į mūsų e, klausimyną. 98,5 respon, procentai respondentų atsakė į klausimyną. Ir tai davė mums gerą pagrindą e, mūsų ataskaitai. Tik tai keturi naudos gavėjai neatsakė į klausimyną. norėčiau pasakyti, kad mes e, parengėme rekomendacijas savo e, ataskaitoje ir jas priderinome prie atitinkamos Europos parlamento rezoliucijos. Nes e, šioje rezoliucijoje pateikiamas tarsi platesnis vaizdas apie ES turizmo, e, e, turizmo svarbą ES. ir manome, kad šis e, darbo dokumentas parengtas jūsų komitete gali būti gera atspirtis tolesnėme komisijos darbe planuojant, apmastant e, tolesnius veiksmus per kitą programavimo laikotarpį. Ir tai leistų labiau įsigilinti į šį klausimą. Dėl užimtumo. E, kai buvo pasakyta, labai daug lėšų skirta e, šiai veiklai 2000-2006 metais ir tik tai 2520 e, darbo vietų įkurta. Manau, kad tie e, rodikliai nėra labai aktualūs, nes darbo vietų kūrimas nėra pagrindinė mūsų darbo sritis, mes, mes į tai tam neskiriame pagrindinio dėmesio, tikrindami. E, mes bandėme įsigilinti tai, ką reiškia atitinkami veiksmai per e, minėtą laikotarpį. Ir ir kaip priemonės prisidėjo prie tam tikros veiklos plėtojimo. Mes e, audito metu ir vėliau, kai tvirtinome specialią ataskaitą, e, prieme prie išvados, kad nelabai pozityvus E, vaizdas susidaro vertinant darbo vietų kūrimą. Lyginant su tuo, kiek yra investuota lėšų. Bet tai nėra, nebuvo audito tikslas tai nustatyti. Tai yra tik tai išvada galvojant apie užimtumo bendrąją būklę. Ir taip pat buvo e, pasakyta, kad e, kai kurios kitos veiklos rytis yra svarbesnės. E, pirmininkas, mums trūksta laiko, galbūt jūs turite labai konkrečių atsakymų tai galbūt juos galėtumėte išsakyti. Jeigu taip, tai labai trumpai prašyčiau pasisakyti, nes 6 val. vyksta kitas, numatytas kitas posėdis, o mes jau vėluojame ir dar norėsiu suteikti žodį komisijai. Jeigu jūs e, turite konkrečių atsakymų, bet e, per daug nesiplėskite. Manau, kad reikia suteikti papildomos informacijos. Mano kolegos apie detalės galėtų papasakoti ir gal geriau būtų iš vis, jeigu mes atsiųstume raštu tolesnius paaiškinimus. Jeigu turite konkrečių minčių, tai jas tiesiai nariams nusiųskite. Dėkui, gerai. Komisija, trumpai, turiu pasakyti, kad komisijos nuomonė audito rezultatai e, kalba labai kad e, atspindi pozityvius investicijų rezultatus ir kartais matome, kad rezultatai geresni negu iš kitokių investicijų. E, pavyzdžiui, nesėkmių e, lygis yra mažesnis negu kitose sektoriuose ir mes labai patenkinti tuo rezultatu. Taip pat manome, kad regioninėje politikoje galbūt nėra vientiso požiūrio, labai išplečiami, išbarstomi e, veiksmai. Mes ateityje norėtume e, rekomenduoti didesnę koncentraciją. Mums reikia kritinės masės, labai aiškiai apibrieštų e, tikslų, kurių norime pasiekti. Taip pat mes tikimės, kad direktyva skirta politikos veiksmams padės įgyvendinti šiuos dalykus ir mes galėsime pasiekti geresnių rezultatų ateityje. Toliau e, daugiau duomenų apie veiksmingumą iš paramos turizmo sektoriui. Mes vertiname dabar e, metodologiją, metodus, tai yra e, kontra priešinių veiksnių metodo taikymas. Mes e, žiūrime į įmonių sektorių pirmiausiai taikoma šį metodą ir galvojame, ar tai bus galima pritaikyti turizmo srityje. E, bet reikia tam tikro konteksto visos ES mastu e, to negalime padaryti ir šiek tiek nesutinkame, nepritarėme auditorumams, kurie rekomendavo mums atlikti vertinimą. Valstybės narės taip pat turėtų prisidėti vertinant, kaip veiksmingai panaudotos lėšos. Ir dar paskutinis dalykas e, - darbo vietos įkurtos. Nepamirškite, kad tai yra susiję su imtimi, o ne visais projektais. Ir gal e, apskritai daug daugiau vietų e, buvo sukurta, nepamirškime ir netiesioginių darbo vietų. Jeigu net ir nėra tikslo sukurti daugiau darbo vietų, bet galbūt egzistuoja tikslas e, pritraukti daugiau turizmo, e, turistų ir e, sukurti daugiau galimybių verslui. Ir tai yra susiję taip pat su turizmo sektoriumi. Dėkuoju ir dabar pranešėjas paskutinis. Dėkuoju pirmininkė labai trumpai. E, pone Holmaier klausė apie tai, kodėl ne visi atsakė į klausimyną. Galbūt kai kas atostogavo ir e, plėtojo ES turizmo sektorių. E, pone Grėslė, pone Olmaier ir ponas Odi kalbėjo apie papildomumo klausimą. Ponas Odi labai teisingai pastebėjo, kad kai kurie atsakė į klausimyną Mm, pasakė, kad jie bet kuriuo atveju būtų gyvendinę savo projektą su parama ar be jos. E, mes, e, jeigu grįžtume prie e, papildomumo principo, tai, tai siesi su strategija Europa 2020 ir poreikiu kurti darbo vietas Europos Sąjungoje. Finansavimas turizmo sektoriuje tikrai prisideda prie darbo vietų kūrimo. Aš e, visiškai pritariu tam, kad ir ateityje struktūriniai fondai būtų e, naudojami plėtoti turizmui Europos Sąjungoje. Taip pat pritariu rekomendacijas, kurias pateikė auditorumai ir noriu padėkoti rūmams už e, ataskaitą, dėkoju kolegoms už mintis mes ateityje, kalbėdami apie mm, struktūrinių fondų ateitį ir tvirtindami e, išlaidas, galėsime juo pasikliauti. Dėkui, manau, kad viskas, jau viską aptarėme pagal šį darbo atvarkės punktą. Rytoj 9 val. darbą tęsime. Labai ačiū.